Proszę Państwa, jestem e, winny Państwu wyjaśnienie. Ponios ir ponai, norėčiau paaiškinti Jums kai ką. E, pone Jerens Garcija tuoj pat atvyks e, pas mus. Deja, negalėjo laiku atvykti, nes vėlavo jos skrydis, ponas Artui. Jį taip pat vėluoja, yra jisai kitame posėdėje. Manau, reikėtų palaukti iki 15 valandos ir tada pradėsime posėdį. E, ir paprašysime ponios Miller tarti žodį. Jums leidus, pirmiausiai norėčiau pasveikinti mūsų jaunus svečius, jaunus ūkininkus iš Niderlandų pone Šair jos yra e, pakvietusi ir aš apsivilkęs tokiais e, marškinėliais kaip ir jie, bet reikės man nusivilti, nes kažkaip susitraukė tie marškinėliai, tokie ankštyje tapo man. Pone Šair, žodis jums. Dėkoju, pirmininkė. Pas mus lankosi jaunieji Niderlandų ūkininkai, e, jie atstovauja e, LTO jaunųjų ūkininkų organizacijai. E, labai svarbus klausimas jiems yra kilęs, apie tai kalbam ir čia. Ar gali išlikti ūkininkų šiandieną su dabartinė bendro žemės ūkio politika, bendra žemės ūkio politika? Kalbam apie tai šiandien ir kalbu aš dabar ne tik savo, bet ir pono Hautemos vardu. Jauniai ūkininkai nori e, sužinoti, kaip atrodys Europa ateityje. Mes e, girdime labai dažnai, kad jauni žmonės nebenori būti ūkininkais, bet taip nėra, nes pažiūrėkite, kiek pas mus atvyko tų žmonių ir reikia tikėtis, kad bendroji žemės ūkio politika bus veiksminga, efektyviai ateityje, mažiau taisyklių, kuri leis e, ūkininkams užsimti savo veiklą deramai. Ačiū ir linkiu sėkmės šiandien per posėdį visiems. Bardzo dziękujemy. E, ja może... Labai ačiū. Gal reikėtų mums E, užsimti įprastais e, reikalais, ko laukiame kolegų. E, gal galime pakalbėti apie, mm, užsiminti tokius dalykus kaip klimato kaita, tai labai svarbus dalykas. Dabar darbo atvarkė niekas, turbūt nieko nenorite pasakyti dėl jos, jeigu neprieštaraujate, kad darbo atvarkę patvirtintume. Tai antras klausimas transliuojama internetu yra mūsų posėdis ir šiandieną e, pas mus lankosi Australijos žurnalistas. Kiekvienais metais ES delegacija Australijoje finansuoja kartu su Qantas oro linijomis e, premiją žurnalistų iš Australijos. E, Ta premija vadinasi ES kvantas žurnalisto apdovanojimas. E, laimėtojas e, gali atvykti į Briuselį, aplankyti vieną ar dvi valstybės narės tam, kad susipažintų su Europos klausimais ir juos pristatytų Australijos žiūrovams vėliau. E, šiais metais apdovanojimą laimėjo ponas Bretas Wortingtonas. E, jo specializacija yra kaimo reikalai ir jis dirba ABC. Kanale tai yra e, Australijos visuomenis transliuotojas. Ir tai yra vienas, viena iš pagrindinių žiniasklaidos priemonių Australijoje. Šiandieną ponas Vartingtonas lankosi pas mus, jis filmuos mūsų posėdį E, nesakykite niekam ir nefiksuokite, kad mes vėluojame pradėti darbą. E, bet aš beveik tikras esu, kad jūs tą ir paminėsite. Dar kartą noriu pasakyti, kad labai esame patenkinti, jog jūs lankotės pas mus, kad e, tokiu būdu bus galima pertraukti informaciją ir noriu pasakyti, kad vertimas užtikrintas 12 kalbų išskyrus čekų, maltiečių, slovakų ir um, gėlų kalbą. Galbūt būtų galima sukeisti klausimų tvarką darbo tvarkės. E, Šiaip būtų geriausia, jeigu ponė Herans Garcia galėtų pradėti, nes logiškiausia būtų tokia darbų seka. Tačiau, kol jos nėra, šiek tiek gal kitaip dirbsime ir pakalbėsime apie e, bendrosios žemės ūkio politikos finansavimą, valdymą ir stebėseną. Mūsų pranešė yra ponė Müller, jau ją minėjau šiandieną, dėvė e, biudžeto, kon, biudžeto kontrolės, envi ir regionų komitetas, regionės plėtros komitetas rengia nuomonės šiam pranešimui. Kaip ir strateginių planų reglamento atveju e, vyksta darybos dėl šio klausimo 863 pakeitimai yra pateikti ir e, manau, kad kolegė daugiau mums papasakos apie tai. E, kol kas sulaukėme nuomonės tik iš biudžeto komiteto, tačiau tikimės, kad regi dėvė. Debe ir biudžeto kontrolės komitetas iki vasario 7 patvirtins savo nuomonės dėl šio pranešimo. Noriu akcentuoti, kad kalbu apie šiuos metus. Nes tikrai užtruko, kol tie komitetai parengs ir pasitins savo nuomonės. Noriu visus svečius pasveikinti. Dar noriu pasakyti, kad ponas Miaugėlė e, Agri generalinio direktorato direktoriaus pavaduotojas e, dalyvaus diskusijose ir galime pradėti. Vėluojame, atsiprašau dėl to, jeigu ponia Müller yra pasirengusi, tai suteiksiu į žodį. Sprawozdawca zgłasza gotowość. W związku z tym witamy. Taip, pranešėja yra pasirengusi. Sveiki ir žodis Jums. E, gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos ir aš labai būčiau norėjusi, kad mes galbūt pradėtume nuo e, strateginių planų, tačiau e, šiuo atveju aš galiu E, pateikti ir savo vertinimą. E, skaidrios e, institucijos ir valdymo supaprastinimas, mano galva, jau yra paminėtos lapkričio pranešime ir taip pat horizontaliajame reglamente. Aš ypač noriu padėkoti už puikų bendradarbiavimą su šešėliniais pranešėjais, labai puikiai dirbome ir aš labai džiaugiuosi tuo, kad mes galime pateikti jums atnaujintą informaciją informaciją. Mes iš viso turime 863 pakeitimus ir iki e, šiol e, organizavo keturis techninius posėdžius ir du šešėlinių pranešėjų posėdžius ir e, vienas vyko šiandien ryte. Kalbant horizontaliai, šitas reglamentas turi bendrų taškų su visais trim reglamentais ir mums reikalingi nauji strateginiai planai dėl e, išmokų ir e, kaimo plėtros. Ir E, kalbant apie 21, 121 strateginį planą, jie yra dažniausiai, yra kai kurie, kurie dažniausiai horizontaliame plane yra minimi. Ir kalbant apie bendrą e, principą rengiant kompromisą, pirmiausia, turiu pas, e, iškelti kertinį klausimą ir kartu su mūsų šešėliniais pranešėjais mes turėtume pasižiūrėti į bendrą vaizdą. Ir tada mes ieškosime bendros krypties ir pateiksime pasiūlymus kurie būtų kurios būtų manoma įgyvendinti. Mes e, kalbame apie nagrinėjimą pastraipsniui, kaip ir kolegos sakė. Ir e, mes manome, kad horizontalusis reglamentas neturi per e, nedaug ne, ne prie tikslo prives. Taip pat turime labai daug įsipareigojimų susijusių su tokia metinė finansinė programa ir turime bendro, bendrojo bendruoju nuostatų reglamentas, į kurį reikia atsižvelgti. Iki šiol mes kėlėme esminį klausimą, kurį e, ir šiandieną ryte mes aptarėme labai intensyviai, tai yra komisijos pasiūlymas. E, jūs labai gerai žinote, kad dabartinė sistema yra paremta taisyklių įgyvendinimu, e, reikalavimų laikymuose ir ateityje sistema turėtų būti paremta rezultatais. Ir uh, E, pasikeitimas, pereimas iš dabartinės sistemos prie e, būsimosios sistemos e, negali įvykti labai greitai. Ir apie, šiandien, apie tai šiandieną mes ir kalbėjome. Aš asmeniškai manau, kad žingsnis reikiama linkme, kurią mums siūlo komisija, tai yra teisingas pasirinkimas, tačiau mes turime kitą klausimą, kaip mes galime padaryti dar geresnę struktūrą ir kaip mes galime įgyvendinti kiek manoma geriau reikalavimus dėl tų pasiekimų. Ir um, yra paralelinės, e, turės būti paralelinės sistemos ir e, mes tik tais taip galėsime pereiti prie rezultatais pas, e, pas, paremto metodo. Aš iš tos praktikos, kurią turiu sukaupusi, manau, kad mes turime pereiti iš dabartinės sistemos prie būsimos BŽUP, turėdami pereinamo laikotarpio sistemas. Ir uh, jeigu, ir tai, tik tada mes galėsime galiausiai perėti prie rezultatais paremtos sistemos. Taigi, um, svarbu nuspręsti e, dėl teisėkuros teksto žemės ūkija. Tas tekstas turi būti kiek įmanoma skaidresnis ir e, maksimaliai supaprastintas, e, maksimaliai supaprastinti priimami sprendimai. Naturaliai norime pasakyti, kad reikia įstatymų įtvirtinti ir rodiklius ir ateityje jų turėtų būti mažiau nei kad dabar, tačiau tai yra vienas iš didžiulių skirtumų tarp dabartinės sistemos, kuri paremta paremta taisyklių įgyvendinimu ir turime 250 rodiklių. Ir e, Kit, e, palyginus ją su kita būsima sistema, kuri bus paremta e, rezultatais ir tie rezultatai turi būti apčiuopiami, įvertinami. Ir mes turime apie tai padiskutuoti su šešėliniais pranešėliais, ieškoti sprendimų. Kita didelė sritis yra krizių rezervas. Tam tikslui turime daugiau kaip 50 pakeitimų ir turime įvairių reikalavimų, pavyzdžiui, kad, kad muitai turėtų įeiti ar neįeiti į daugiametę finansinę perspektyvą, ar turėtų įeiti ar neįeiti į BŽUP biudžetą ar ne. Ir mes norime atskirti e, tikrą e, krizių rezervą E, kuris bus taikomas tik tais e, žemės e, ūkio ar um, ūkio srityje, kai bus, kai, kai um, ištiks tikra krizė žemės ūkija, nuo um, įprastinės krizės metu taikomo naudojamo rezervo. Ir um, kai e, iš tikrųjų atsiranda tikimybė, jog įvyks krise, e, turi būti užtikrinta, kad mes turėsime tokią nepriklausomą, gerai finansuojamą sistemą ir krizių mechanizmą, kuris, kuriuo tikrai e, apčiuopiamai galėsime pasinaudoti. Todėl ir aš siūlau krizių rezervą, kuris būtų naudojamas tik tais krizinėje situacijoje ir jokių būdų ne e, rinkos intervencijai. Noriu pirmiausia padėkoti savo kolegoms už visus komentarus ir puikų bendradarbiavimą ir už paramą parlamento sekretoriatui. Mes išsiaiškinome jau daugybę klausimų, žengėme daug žingsnių į priekį, radome daug kompromisų ir kalbame iš tiesų apie um, administracinės sistemos supaprastinimą, pagerinimą. Ir kitą savaitę, tikimės, liber... E, e, kitą savaitę vyks liberalų papildomas seminaras apie rodiklius, kurių mums reikia aiškesnių ir išklausysime aiškios ekspertų nuomonės apie juos. Ir tikiuosi, kad visas komitetas gavo pakvietimą. Aš esu už stipresnę poziciją ir be abejo mes e, turime tokių pasiūlymų, kurie, ga, kurie yra susiję su strateginiu planu ir E, aš kaip šešėlinė pranešėja norėčiau um, intensyvesnių diskusijų apie tai, ar jums priimtina yra tas rytis, kuri yra dabar parašyta strateginėme plane ir kad ji turėtų būti perdot, perkelta atgal į horizontalų planą. Ar ne? Ir šitas e, pasiūlymas yra prieš jūs ant stalo ir aš siūliu, siūlau dirbti kiek įmanoma greičiau, kad mes rastume gerą poziciją. Pirmiausia, mes turime sustiprinti e, parlamento poziciją ir e, dirbti tiesie vardan žemės ūkio ateities. Ačiū. Dziękujemy pani poseł. Labai ačiū. Gal galėtumėte nurodyti seminaro datas, kad galėtume pasižyminėti. O dėl šešėlinių pranešėjų pasisakymų nenoriu labai riboti jūsų, bet gal trijų minučių pakaktų kiekvienam. Bet žiūrėkime lankščiai. Tai ponas Danton. Merci, monsieur le président. Dėkuoju, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą, mes įdirbam kartu. Taip, iš tikrųjų, tie aspektai, kuriuos jinai minėjo, yra labai svarbus. Daug aspektų apskritai ne, nekelia problemų, bet šitie pagrindiniai aspektai yra susijęs su kai kuriais nuomonės skirtumais. Pradėsiu nuo antrojo aspekto, nuo uh, rezervo. Ir ar terminas rezervas yra tinkamas terminas, nes dėl to gali kilti nesusipratimų. Tai yra tas atidėjimas, tas, tas rezervas e, yra naudojamas išimties atvejais, pavyzdžiui, tokios pieno krizės metu, kaip 16 metais buvo, ar, ar panašiai. Ar vis dėlto tas atidėjimas yra biudžete numatytas nulatinis dalykas, kurį galima naudoti nuolat, tarsi kokią biudžeto eilutę. E, šitas finansinis paketas, koks jis turi būti. Ar jisai turi būti dviejų dalių, ar, ar ne. Ar jisai turi įeiti į išmokų sritį ar ne. Nes e, kai kyla kokia nors krizė, kuri nėra numatyta biudžete, reikalauja finansavimą, tas finansavimas įmamas iš kurios nors e, eilutės. Tad e, tai, kad e, nėra nuolatinės eilutės tam e, kasdieniam valdymui ir, ir, ir kelia įvairias e, problemas. Pavyzdžiui, šiais metais buvo sausra ir Europos lygmenių nieko nebuvo daryta. Europos lygmenių. Nors e, e, žemės ūkis yra Europos kompetencija. Ir jeigu būtų imtas į iniciatyvos finansuoti tuos dalykus, išmokas mokėti, tai jos vis tiek būtų buvusios jokingo lygio. Tad e, finansiniai metai eina ir šitie dalykai neišvengiamai iškyla. Taip pat e, kontrolės įvairios sistemos komisija mums e, siūlo atsisakyti atitikties sistemos. Ir palieka galimybę kiekvienai valstybei viską tikrinti ir kontroliuoti taip, kaip nori ta e, valstybė, tai reiškia, kad tada paramos gavėjai skirsis palyginus su, senomis, su sena sistema ir taip pat e, yra einama prie tokios sistemos, kuri e, remiasi veiklos rezultatais. Kitaip sakant, bus tikrinama, kad jeigu buvo pasižadėta, kad bus šimtas e, e, tūkstančių hektarų ekologinių kultūrų, kad iš tikrųjų taip ir yra. Bet jeigu taip nėra, tai kas tuomet bus daroma? Ir, e, ir atsižvelgiama taip pat į aplinkosaugos aspektus, tai aš sutinku, kad reikia tai daryti, tačiau vis dėlto mes turime galvoti visų pirma apie žemės uh, E, ūkį. Diskusija šitais klausimais yra sudėtinga, komisija palaipsniui komentuoja tuos dalykus ir, ir patikslina nuolat kai kurios dalykus, tačiau kol kas dar ne viskas yra aišku. Na, aš manau, kad agrikomitete mes kovo mėnesį galėsim jau balsuoti dėl šitų dalykų ir kad iki tol mes išsiaiškinsim viską. Dėkuoju. Dabar Celau Santos. Dėkui, pirmininkė. Norėčiau padėkoti, e, Norėčiau padėkoti pranešėjai e, už puikų e, darbą. Taip, mūsų nuomonės dar tam tikrų dalykų skiriasi dėl turinio kai kurių dalykų, tačiau dirbama konstruktyviai ir e, tikrai labai džiaugiuosi dialogą tarp mūsų su pranešėjais, su šešėnės pranešėjais. Darbas yra labai techninio pobūdžio, e, tai yra susiję ir su administracijos valstybių narių e, veikla. Ir noriu pasakyti, kad labai pozityvus dalykas yra tai, kad bendroji žemės ūkio politika labiau bus orientuota į rezultatus. Ir e, mes e, turėtume plačiau kalbėti apie šį klausimą, kad galėtume rasti geriausią sprendimą e, ūkininkams ir visiems piliečiams. Ir aš matau taip pat tam tikrus pavojus. Pavyzdžiui, nacionalinės struktūros gali susidurti su didesnė administracinė našta ir mes tikrai turime siekti realaus supaprastinimo ūkininkams mes teiksime atitinkamus pakeitimus tam, kad galėtume akcentuoti ateityje šį aspektą. Taip pat turime dirbti toliau plėtodami rodiklius, nes jie turi atspindėti skirtingos paramos e, pobūdį ir taip pat skirtingą realybę e, mūsų šalyse ir reikės taip pat tai aptarti. Dar vienas dalykas kurio negalime pamiršti, tai yra bendras pagrindas, pakankamai tvirtas, e, pagrindiniuose dokumentuose turėtų atsirasti ir tai yra susijęs su teisingumo lygybės principu, kuris turi būti taikomas e, visiems ūkiams, visiems ūkininkams. Reikia atsižvelgti į įvairovę ir mes turime uh, siekti įgyvendinti bendrą žemės ūkio politiką, kuri nebūtų e, renacionalizuota. E, dėl krizės rezervo e, mes teikėme atitinkamus pasiūlymus ir taip pat daugiametinėje finansinėje programoje turi būti numatytas papildomas biudžetas, toks yra mūsų prašymas. Papildomai, ne jau kad buvo 14-20 metais ir man atrodo, kad reikia laikytis to principo. Pone Katainen. Dėkuoju, pirmininkė. Tikrai šis pranešimas yra gerose rankose. Noriu padėkoti pranešiai, nes e, reforma yra susijusi su trimis reglamentais. Noriu akcentuoti, kad labai svarbu visiems pranešėjams e, dirbti kartu nes e, yra daug sąsajų tarp pasiūlymų. Reikia, kad parlamentas ateities darybų susitikrintų vientisą poziciją. Ir noriu išsakyti keletą pastebėjimų Aš tikiuosi, kad pranešėjai atsižvelgs į tuos pasiūlymus. Reikia užtikrinti sklandų įgyvendinimą dokumentų ir reikia, kad gamintojams nebūtų užkrauta papildoma našta. Reikia siekti atsikratyti nereikalingos biurokratijos, o dėl sąlygų reikia laikytis subsidiarumo principo reikia e, vadovautis e, modeliu pagristų rezultatais. Neturėtume galvoti apie ES sistemą, kuri primestų, diktuotų tam tikrus dalykus. Ir reikia, kaip galima, nuoseklesnio požiūrio. Pone Šrajer. Dėkuoju, pirmininkė. Komisija e, supranta, kad iš tikrųjų reikia perėti nuo e, principo, kai kreipiamas dėmesys pirmiausiai į reikalavimų įgyvendimą e, prie sistemos pagristos rezultatais. Valstybės narės E, turėtų e, turėti tam tikrą lankstumą, užsitikrinti lankstumą ir mums kita vertus reikia saugumo e, dėl administracinės naštos. Ir e, taip pat reikia aiškiai kalbėti, kad jeigu yra pažeidimų, pinigai grįš į Briuselį. Komisijos pasiūlyme e, ta suma yra 8 iki 80 procentų, bet gal valstybės narės galėtų pasilaikyti tas sumas, nes klimato veiksmams pagrindinis tai uždavinys e, reikės daug jų. Jeigu pažiūrėsime į tiesioginės išmokas, galbūt reikėtų parengti kokią nors e, aplinkosaugos taisyklę, kuri susijusi su antrojų ramščių. Aš 53 straipsnėje esu pateikusi pakeitimą, e, bendravau su gamintojų organizacijomis ir dabar mums tikrai reikia konkrečių taisyklių e, e, dėl lėšų sugražinimo vaisių, daržovių sektoriuje ir kitur. Ir Aš tikiuosi taip pat, kad e, blokavimas skirtingos taisyklės dings iš bendrosios žemės ūkio politikos. Dėkuoju, pirmininkė. Aš manau, kad pirmasis komisijos pasiūlymas pirminis yra labai prastas. Nesutinku su uh, metinėmis ataskaitomis apie veiklos rezultatus e, su komisijos pasiūlymais šio klausimu. Ir pritariu ponui Dantan. Ir jo nuomonė mums reikia trijų metų stebėsenos e, veiklos rezultatų ataskaitų. Ir norėčiau dar porą dalykų pastebėti dėl e, ataskaitų terminų. 15 vasario praktiškai neįmanoma bus įgyvendinti valstybių narių institucijoms e, nebūtų įmanoma e, įgyvendinti e, tuos terminus 30 birželio galėtų būti data ir aš galėčiau sutikti su tokiu terminu. Toliau 51 ir 52 straipsnis metinis ataskaitų tvirtinimas informacijos mainai tarp valstybių narių. Terminai E, turi būti keičiami deleguotaisiais aktais. Taip, dabar siūloma, bet manau, kad e, taryba ir parlamentas turėtų keisti taisyklės, nes jos yra labai svarbios. Jeigu pastilksime deleguotosius aktus, tai nei taryba, nei parlamentas negalės užkirsti kelio neprimtinoms e, priemonėms. Ponas Flanagen. Labai ačiū. Kalbant apie rodiklius paremtus e, rezultatais. Tai atrodo puikiai idėja ir praktiškai tai e, nebūtinai gali labai pasiteisinti. Mes Airijoje esame susidūrę su situacija, kai um, ūkininkai darė tai, ką jie turėjo padaryti, tačiau rezultatai nepasiteisino. Ir penkerių metų pla, planą pavyko pasiekti tik tais 25 procentais. Tuo tarpu visos suinteresuotos pusės dalyvavo e, e, ir darė tai, kas buvo numatyta pagal jų programą. Ir e, ūkininkai darė E, viską, ką jie turėjo daryti, e, tačiau pasiekė tik 25 procentus e, numatytų rezultatų. Daugeliu atveju tai yra eksperimentais, kuriuo, kuriems pasirašo ūkininkai. Vien ta mintis, kad jie pasirašo ir gauna tik 25 procentus kompensacijų, o tai yra daroma remiantis rezultatais, tai yra didžiulė problema ir tai nukreip žmonės prieš. Teoriškai idėja yra puiki, tačiau praktiškai ji šiek tiek kitokia. E, situacija yra šiek tiek kitokia. Jau sakiau, ponė pirmininkė, jog ši reforma yra neprimtina, todėl kad nėra jokio numatomumo, jokio tikrumo ir neaišku, kiek busimai BŽOP bus skiriama lėšų. Niekas nekalba apie tai, e, kaip vyksta e, politika, nes e, labai didelis dėmesys skiriamas migrantų perkelimui kaimo vietovėse ir dėl to e, mūsų ūkininkai nukentės dvigubai. Kalbant apie išmokas, tai e, mes kaip ir turėtume dabar patys nuspręsti, kaip mes patys būsime nubausti e, ateityje, atsižvelgiant į uh, į visus tos e, aspektus. Tie patys e, mūsų ūkininkai mato, jog ES yra labai nedraugiška pasiems silpniausiems, e, kokią neigiamą įtaką jinai daro įvairiems mūsų sektoriams, pavyzdžiui, skerdykloms, Ir manau, kad visos tos priemonės iš, tik, ir ta reforma iš tikrųjų padarys labai neigiamą įtaką mūsų e, apsirūpinimui maisto produktais patiems. Tai iš tikrųjų yra BŽUP naikinimas. Dėkuoju. Ponas Karti, dėkoju pirmininkė. Aš manau, kad labai svarbu žinoti, jog mes kalbame apie finansinės priemonės ir e, BŽUP biudžetą. Ir mano galva, mes kalbame apie skandalingą pasiūlymą, kurį pateikė komisija nes e, yra siūloma e, realiais terminais kalbant 50 procentų sumažinti BŽUP e, biudžetą, nors visas ES biudžetas yra didinamas. Ir Mm, tai daroma po to, kai yra atsižvelgta į breksito priemonės. Aš e, e, mm, tikiuo, džiaugiuosi, kad mūsų komitetas galėjo garsiai išsakyti Žemės ūkio komisarui, kad tos priemonės yra e, nepriimtinos Žemės ūkio bendruomeniai visoje Europoje atsižvelgiant į visas, visus iššūkius, su kuriais susidurėme. Kalbant apie šitą dokumentą, ką mums reikia padaryti? Visų pirma, mes turime užtikrinti, kad visos lėšos, kurios reikalingos krizių rezervui, būtų pateiktos lėšos e, būtų surinktos iš už e, BŽUP e, biudžeto. Yra nesažininga, kad žemės ūkis yra viena sritis, kuri pati turi susitvarkyti su krizinėmis situacijomis. Ir aš palaikau pateiktus pakeitimus. Ir manau, kad E, tai turi būti e, e, paimta iš kito šaltinio, o ne žemės ūkio biudžeto. Ir kalbant apie tuos pakeitimus, kurie buvo šiandieną aptarti, dauguma yra, jų yra logiški ir yra iš naujo nustatyti pusiausvyrą tarp parlamentų ir nacionalinių institucijų ir komisijos. Mes turime užtikrinti, kad žemės ūkio generalinis direktoratas, žemės ūkio departamentai ir bendruomenės bendradarbiautų, kad mes suprastume, koks yra BŽUP potencialas. Daug Daugeliu atveju komisija e, ir ūkininkai yra laikomi kaip e, du priešai. E, tačiau svarbu užtikrinti, kad parlamentai mūsų vartotojams pagamintų geriausios kokybės produkciją pasaulyje. Ačiū. Ačiū. Sutinku. Tačiau manau, kad komisija nėra priešas. Ponas Bogovič. Ačiū. Aš e, dabar pasisakau kaip e, regionės plėtros komiteto e, nuomonės atstovas. Sausio mėnesį per plenarnę sesiją regionų, regionės plėtros komitetas priemė nuomonę ir mes galime ją remtis. Mūsų nuomonėje yra išdėstytos esminės rekomendacijos susijusios su štai kuo. Pirmiausia, Vienas iš mūsų pagrindinių komentarų yra toks. kad deleguotėsiems teisės aktams reikėtų e, palikti kiek įmanoma mažiau e, elementų. Mes neturime leisti komisijai kurti BŽUP remiantis deleguotaisiais teisės aktais. Pagrindinis tekstas turi apibriežti e, visas taisyklės. Taip pat dėl metinių ataskaitos skeptiškai dėl jų nusiteikęs mes e, prieėmėme pakeitimą kuriame data būtų perkeliama iš vasario į kovo 15 valstybės narės, ne, ne, balandžio 15 ir valstybės narės negalėtų pateikti ataskaitų iki vasario mėnesio. Toliau atskaitomybė, asmenė atskaitomybė, jeigu jūs norite išlaikyti paprastą asmenės atskaitomybės sistemą, tai nereikia leistis į detalės E, kurias e, mes esame numatę su kitais fondais, sanglaudos ar e, regionės politikos ir taip toliau. Aš manau, ta skaitomybė, kurią mes turime šiandieną, yra pakankama sistema. Dabar dėl force major nuostatų. Mes manome, kad gaivalinės nelaimės turėtų apimti ir ūkio vadovo, šeimos galvos um, mirtį. Ir mes žinome, kad ūkininkavimas yra pavojinga veikla. Ir šeimos uh, galvos mirtis gali būti didesnė bėda nei gaivalinė nelaimė. Ir tai turi, gali turėti rimtų pasiekmių. Ir mes turime pabrėžti šitas dvi sritis. Mūsų pranešime taip pat siūloma, kad 50 procentų mokėjimai, mokėjimai privoti iki 50 procentų turėtų būti tik tais pirmame e, e, ramstyje, nes konkurso procesas yra sudėtingas. Regionų e, komitetas priėmė savo nuomonę per plenarnę sesiją ir ji bus pateikta pagal įprastą tvarką. Ačiū. Ponas De Castro. Io concordo con Ulrich Müller. Aš sutinku su Ulrik Müller. Pagrindinis susirūpinimo e, aspektas ir pagrindinis komisijos tikslas yra pereiti nuo atitikties sistemos prie sistemos, kuri remsis veiklos rezultatais. Ir čia kalba sukasi apie antrąjį e, ramstį. Galvojant e, apie ilgalaikę perspektyvą, čia iškyla didelė finansavimo rizika ir e, kyla klausimas, kas pasinaudos tuo supaprastinimu. Turbūt pasinaudos labiausiai ne patys ūkininkai, kuriems padidės konkurencija. O e, žiūrint į dabartinę sistemą, tai dabartinėje sistemoje yra traktuojami vienodai visi ir vienodai laikomasi taisyklių, tuo tarpu rezultatais besiremenčioje sistemoje bus trečiosios pusės, kurios užsiims sertifikavimo ir ilgalaikės perspektyvos, ilgalaikės perspektyvos e, požiūrių e, vargu, ar tai bus e, tikras supaprastinimas ūkininkams, kuriems reikės daug ką finansiškai koreguoti. Aš įsakyti. Iš tikrųjų, manau, kad mes turim labai aiškiai pasakyti, kad e, biudžetas turi būti ne mažesnis kaip 14-20 metais. Mes jau tą svarstėm ir balsavom ir taip toliau. Ir ne žemės ūkio biudžeto sąskaita turi būti e, dengiamas breksito, sakykime, reikalai ir nauji norai didinti finansavimą atskirose e, sritise. E, ir mes tikrai turim įvertinti tai, kad e, vadovai nedryso svarstyti e, gruodžio 13 dieną naujojos, naujos finansinės perspektyvos, o atidėjo šių metų rudenį, tai reiškia atidėjo ir naujam parlamentui, ir naujai komisijai. Tai iš tikrųjų mūsų, mes dabar tikrai labai laisvi esam pasakyti aiškiai, ko mes siekiam, kodėl mes siekiam ir ką tas duos, jeigu nebus tai padaryta o bus paimta taip kaip komisijos pasiūlyta tai iš tikrųjų, iš tikrųjų mes šitą turim labai aiškiai ir vienareikšmiai pasakyti. Dabar noriu keletą dar žodžių pasakyti dėl ekologinio ūkininkavimo finansavimo. Tai pakankamai įdomis rytis ir kaip žinoma šiandieną šiam laikotarpiu jinai finansuojama iš antro ramščio ir praktiškai na, labai keistai atrodo užsiimti gali savanoriškai, o finansavimą turi gauti tokį, kokis nustatytas. Ir gaunasi, kadangi ekologinis ūkininkavimas yra na, ženkliai brangesnis, tai gaunasi kaip ir kitų žemdirbių sąskaita. Ir mes supriešinam žemdirbių, supriešinam tradicinę žemdirbystę su ekologinė žemdirbystė. Nors visi kalbam ir norim daugiau ekologinės produkcijos, norim gero, e, geros produkcijos. Tai ar ne, ver, ne, ne laikas būtų ateit galvoti iš tikrųjų, kad finansuoti visą ekologinę produkciją, kurią gali pagaminti ES žemdirbėjai. Tai tada iš tikrųjų bus taip, kad mes tikrai tos produkcijos norim, bet jeigu mes tik žodžiais norim, o kada žmogus nori pradėti gaminti ekologinę produkciją jam sakom kad nėra pinigų tu palauk gal po metų gal po dviejų tu galėsi į tą, į, į tą procesą įsijungti. Todėl, e, kad, kadangi po poros metų įsigalioja naujas ekologinis reglamentas, tai labai būtų svarbu e, išspręsti kartu ne tik tai taisyklių klausimą, bet ir kaip bus jos finansuojamos ar jos bus tik tai likutiniu principu finansuojamos ar pakankamai pagal poreikį ačiū Al pusiau des. Dank, Herr Vorsitzender, und dank. Dėkoju pirmininkė ponas Des e, ir dėkoju poniai Müller už tai, kad apžvelgėte dabartinę situaciją. Aš norėčiau paminėti keliais dalykais, kuriuos jau e, minėjo ankstesni kalbėtojai. Tai yra e, būsimos kontrolės sistema e, tai, kad mes pereisime prie rezultatais pagristos sistemos, mes žinome, kad mums reikia tam stipresnės žemės ūkio politikos ir pateiksiu, ir, ir girdėjome iš kolegų jau pateiktus konkrečius pavyzdžius. Mes įsipareigojame, pavyzdžiui, penkerių metų E, e, gėlių, e, gėlių planui, tam, kad mes galėtume tiekti gėlės. Ir ketvirtais metais mes ne, nebegalime sodinti tų gėlių ir tada mes uh, E, baigėm ir, ir galiausiai mes nebeturime reikiamo rezultato ir mes buvome padarę viską, ką reikėjo ir visus, vis, visas uh, e, gėlės uh, e, maišėme taip, kaip reikėjo, tačiau gamta buvo prieš mus ir galiausiai uh, paskutiniais metais uh, mes uh, savo uh, gėlinę uh, turėjome uh, visiškai ne tuos augalus. Taigi mes turime be abejo e, laikytis tos sistemos. Ir mes e, manome, kad reikia laikytis taisyklėmis paremtos e, taisyklė, pare, taisyklėmis paremtos sistemos. Pasabuda. <clears throat> Da, mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Felicit și eu raportorii uh, implicați. Dėkoju, pirmininkė, ponas Būda. Noriu pasveikinti uh, pranešėjus, kurie apžvelgia labai daug aspektų susijusių su, su paprastinimu. Be abejo, mes visi norime tikro supaprastinimo, tačiau mums reikia, kad komisija labai aiškiai nustatytų sąlygas, kad valstybės narės galėtų nepri, ne, nebe, negalėtų pridėti naujų sąlygų ir turėtų vadovautis Euro, tik Europos taisyklėmis dėl rezultatų. Uh, Mes galime tai nu, e, vadinti kaip norime rezultatų patikrinimu, kontrolė ir taip toliau. Tačiau mums reikalingi tinkami mechanizmai, kurių, kurie būtų pakankami, kad mes galėtume padaryti e, išvadą, jog visuose sklypuose, kuriems yra teikiamos e, komisijos subsidijos, būtų užsimama žemės ūkio veikla. Yra tokių valstybių narių, tarp jų ir Rumunija, kur yra daug žmonių, E, taip sakant, spekuliuojančių, labai pikiai nusiperka žemę, tada užsiregistruoja ūkininkais ir gauna subsidijas nieko nedarydami, nieko neduodami vartotojui. Taigi mums reikia tokių mechanizmų, kurie mums padėtų užsitikrinti, jog tuome sklype yra užsijimama žemės ūkiu. E, tie mechanizmai, kuriuos mes naudojame, gali būti labai įvairūs. E, jeigu jūs sakote, kad gėlę sodinsite penkerius metus, e, tai jūs turite žinoti, ką jūs darysite ir kokią riziką jūs prisimsite. Nes kitaip yra labai sunku viską patikrinti. Mes galime tai vadinti kaip norime, rezultatais ar kažkuo kitu, tačiau yra įsipareigojimai, kurių reikia laikytis, nes kitaip tie pinigai pasiektų tuos žmonės, kurie iš tiesų nieko nesodina ir nesėja. Tai ir tik tai sima Europos subsidijas. Dar vienas dalykas. Ir tie ūkininkai, kurie yra bandomosiose zonose. Yra tokie vadinami atrankiniai patikrinimai, tačiau įdomu, kaip e, e, yra sekama, kaip sekasi jiems dirbti. E, dėkoju, panas Jar. Dėkoju pirmininkui pranešėjai. Aš porą dalykų norėčiau pasakyti. Reikia nepamiršti, kad pranešimai turi būti nuseklus. Ir antra, dėl biurokratijos sumažinimo Visų pirma, mes tai turėtų būti naudinga ūkininkui ir neturėtume pamiršti, kad žaidimo centre yra būtent ūkininkas. Ir e, kontrolės nereikia vykdyti dėl kontrolės, reikia atskirti e, korupciją ir e, kitas neteisėtas veiklas. Dabar dėl aplinkos programos, jos funkcionuoja tik tais tada, kai yra taikomos daugelį metų, kitaip to nesukontroliuosi. Ir ketvirta, kokį principą taikyti paremta taisyklėmis ar rezultatais. Rezultatai skamba gražiai, tačiau galbūt praktikoje tai sukurs daugiau problemų nei sprendimų. Pateiksiu kitą pavyzdį, kolega jau to vieną pateikė. E, aš e, esu prieš e, rezultatais paremtą sistemą. Galbūt mes galėtume apsodinimą reglamentuoti vairiomis taisyklėmis, tačiau taip pat galima būtų vertinti viską kitaip, kai yra vertinama padėtis, kol dar augalai nėra užaugę. Ir tai sukuria tik tais papildomų problemų. Uh, ir e, ta rezultatais paremta sistema yra piramidės viršuje. Pirmiausia, mes galbūt pasižiūrėkime, kaip tai veikia, ar tai veiksminga ir tik po to kalbėti, kalbėkime e, ir paskui kažką keiskime kad mes nepablogintume situacijos. Aišku, reikia kiek įmanoma mažiau deleguotųjų teisės aktų ir jau esame pastebėję, kad e, komisija deleguotaisiais teisės aktais kartais ne visada, o kartais gali pakeisti komiteto nuomonę ir apsukti kitą linkme. Tad reikia kiek įmanoma mažiau deleguotojų teisės aktų. Ja, Frau Müller hat äh, einen Satz. Pone Müller, Pone Müller ne, pasakė kai ką, ką galbūt jinai galės mums patikslinti. Jūs sakėte, tai negali veikti. Kas negali veikti? Ar tai, ką siūlo komisija, ar visa sistema? E, mes manome, kad mes leidžiamės detalės, visi turi klausimų. Ir e, komisija e, galbūt galėtų atsakyti tuos klausimus, tačiau dabar mes turime per mažai įrodymų, kaip ta naujoji sistema galėtų veikti. Ir tai yra pagrindinė problema. Ir, e, Per, e, per po, po poros mėnesių gali tekti mums e, įsrėpti tai, ką komisija e, pakeitė. Gali būti laiko spaudimas, pras, prasti rezultatai ir visų pirma, mes turime kelti pagrindinį klausimą, ar mes norime keisti tą sistemą ar ne. Ir jeigu taip, tai kam, kokios yra to uh, priežastys. Ir tai gali būti nurodyta. Jeigu mes žinome, kokių rezultatų mes norime, turime žinoti, ką mes norime gerinti. Ir tada reikia atsakyti klausimą, o kas iš to pagrindinio rezultato turi būti gauta. Ir valstybės narės turi apibriežti, ką jos turi omenyje, sakydamos geras rezultatas. Ir visa Europa turbūt skirtingus tos apibrėžimus pateiks. Taigi visą tai reikės dar ir sukontroliuoti, pačią sistemą. Visą tai neveiks. Tai yra renacionalizavimas. Ir tai yra didžiulė klaida klaida. Ir e, mes turėsime ties to toliau dirbti ir Mes kaip parlamentas e, turėtume daryti įtaką ir turime labai aiškiai pasakyti, kad tai negali veikti. E, tai dėl biurokratijos visi e, kalbame, kad biurokratiją sumažinsime. Aš tačiau negirdėjau nei iš vieno, kaip tai sumažins biurokratiją. Ir visi čia išsakote kažkokius būkštavimus, kad valstybių narių sistema tapo dar sudėtingesnė. Mes turime iškelti pagrindinį klausimą ir žiūrėti tada į kiekvieną straipsnį atskirai. Ir tada, tik tais tada, mes galėsime nuspręsti, ar ta sistema bus veiksminga. Dėkoju. Turbūt jau visi pasisakė, kas buvo paprašę žodžio. Dabar e, norėčiau suteikti žodį komisijai. Reaguoti tai, ponė Varkman. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš labai atidžiai klausiausi pasisakymų. Aš e, Norėčiau pabrėžti štai, kai aš klausiusi kritinės komentarus. Ko komisija iš tikrųjų nori pasiekti, pateikdama e, šitą horizontalų teisės aktą. E, mes e, manome, kad dabartinė sistema, kuri remiasi atitiktimi ir labai detaliomis taisyklėmis, yra susijusi su pakankamai uh, didelė administracinė našta, todėl ir einama prie rezultatais besirimenčios sistemos. Kaip, e, kaip ir buvo daugelio jūsų pasakyta, dabar mes einame prie e, individualių paramos e, gavėjų kaip pagrindinio aspekto. Ir dabar pagrindinis kriterijus bus ūkininkų darbo rezultatai. Mes e, manome, kad e, e, mes tikrinsime, ar kiekvienas žemdirbys laikosi taisyklių ir nebūtinai darbo rezultatai čia bus pats svarbiausias aspektas, kaip sakė ponas Flanagan. tai e, mes e, sieksime, kad e, valstybių narių lygmenių būtų užtikrinami rezultatai. Tad mes nesakome, kad ūkininkai turės laikytis taisyklių, bet kad tos taisyklės yra beprasmiškos. Mes manome, kad e, tikslai fiksuojami ES lygmenių čia turi būti pagrindinis dalykas, o valstybės narios pačios turi nustatyti, kokios turi būti taikomas taisyklės individualiems e, paramos gavėjams. kad, ne, kad nebūtų tokia sistema, kuri būtų vienodai taikoma visiems pagal vieną kurpalių. Valstybės narės taip pat e, nori žinoti, ar Sure. Aš pati lankiausi visuose valstybės narėse, pasižiūrėjau, kaip atrodo gyvatvorės. Tikriausiai jūs irgi žinote, kad jos yra labai skirtingos. Kaip pavyzdžiui, Airijoje jos atrodo ir kaip Lenkijoje e, kaimo vietovėse e, jos atrodo ir tikrai kitaip. Taigi mūsų pasiūlymo tikslas yra vis tiek užtikrinti uh, ekologinį akcentą ir mokyti uh, pa, paramą už, pavyzdžiui, e, gyvatvorės, hedges taip vadinamas, ir e, šiaip kiekviena valstybė narė turėtų pati saikyti e, taikyti savo taisyklės. Jeigu mes, mes turime galvoti apie bioįvairovę, bet taip pat valstybės narės turi pačios apsispręsti, kas yra gyvatvorė toje valstybėje narėje ir uh, ir paskui atsiskaityti apie rezultatus Europos Sąjungoje, pavyzdžiui, apie e, paukščius ar biovairovės išsaugojimą. Jeigu nori e, galėtume pereiti prie labai išsamių taisyklių ES lygmenių paramos e, gavėjų, tai reikia pasakyti, kad tada rezultatai bus antras e, sluoksnis ir tada labai atsiras daug reikalavimų, kuriuos reikės įgyvendinti. Aš suprantu, kad ponė Müller e, kalbėjo ir apie pereinamosius laikotarpius. Mes nesakėme, kad visiškai nusigręšime nuo taisyklių laikymosi akcentų ir kad perėsime 100 procentų prieš rezultatų. Mes e, sakoma ne, E, žinome, kad valstybėse narėse yra geros kontrolės sistemos, kurios funkcionuoja, gerai veikia ir mes nenorime daugiau naštos užkrausti valstybėms narėms. Mes sakėme, darykite tai, kas pas jūs e, pasiteisina. Pavyzdžiui, AX sistema, e, mokėjimo agentūros, identifikavimo sistemos sklipų. Jūs patys žinote, kas gerai veikia ir kas nebus administracinė našta ir ateityje mes nenorime, kad ta našta atsirastų dėl paramos gavėjų ir supaprastinimo jiems. Aš, kaip sakiau, tai, kas iš tiesų numatoma, nebus taisyklių paramos gavėjų lygmenių tokių, kurios jiems bus neprasmingos arba beprasmiškos. E, valstybės narės e, savo valstybėje ar regione, kur tai yra prasminga, e, nustatys tam tikras taisyklės naudos paramos gavėjams ir nebus taikoma taip vadinama vieno kurpalio sistema. Nebus primetamos visiems vienodos taisyklės. E, taip pat jūs minėjote penk, vasario 15, kaip data beje jie jau artėja ir ką dabar daro valstybės narės, jie jūs ne tik e, teikia ataskaitas tą datą, bet pateikia taip pat labai išsames valdymo deklaracijas apie išlaidų tvarkingumą ir teisingumą pagal kiekvieną paramos gavėją. Mes e, gauname lenteles apie mokėjimus kiekvienam atskiram paramos gavėjui. E, Valstybės e, narės e, jau dabar atsiskaito iki vasario 15 apie visus paramos gavėjus ir mes ko ateityje prašysime valstybių narių suvestinių rezultatų apie rezultatus. Ir paskui e, sertifikavimo struktūros patvirtins tos skaičius. Šiandieną tos struktūros patvirtina teisingumą, tvarkingumą visų mokėjimų e, pagal kiekvieną paramos gavėją. Taip, reikėjo jos, joms teikti ataskaitas apie e, iki vasario tos datos, bet apie e, teisingumą ir tvarkingumą ataskaitų. Mums yra gana sudėtinga e, dirbti tom ataskaitom. Jūs sakote, kad valstybėms narėms bus didesnė našta ateityje, bet aš noriu pasakyti, kad jos ir dabar teikia labai labai išsames ataskaitas mums. Ir manau, kad e, tą buvo svarbu jums pasakyti e, sertifikavimo agentūros patvirtins skaičius kurias valstybės narės teiks apie, pavyzdžiui, hektarų skaičių, pagal kuriuos išmokėta tiesioginė parama arba apie projektus, kurie E, skirti atnaujinimui, modernizavimui. Mes gauname tuos skaičius ir šiandieną, bet jie nėra sertifikuoti. Ateityje sertifikavimo agentūros juos sertifikuos, bet jos pačios nebe e, apskaitys atskirų e, laukų, bet paprasčiausiai tvirtins tvarkingumą ir teisingumą išlaidų. Mes norime sumažinti administracinę naštą, norime, kad taisyklės būtų prasmingos, tik tai tokios, kurios leistų e, pasiekti tikslų ir norime, kad rezultatai būtų geresni dėl to e, ir siūlome tuos dalykus horizontaliame reglamente. Taip pat aš susidomėjusiu, galiu pasakyti, e, perskaičiau visus pakeitimus dėl horizontalaus reglamento. Daug tikrai labai gerų minčių, pagristų pasiūlymų, bet kai komisija sakė, mes patys apie tai daug esame galvoję ir mielai e, esame pasirengę palaikyti su jumis dialogą dėl jums keliančių dalykų, kurie jums kelia e, nuogastavimų ir sklaidyti abejonės ir siekti kompromiso. Trumpai. Jūs minėjote gyvatvorės. Ir e, Maginės apie tai kalbėjo porą kartų. Tai yra gera mintis e, mokėti žmonėms už tai, kad jie įdėgia tam tikrus dalykus. Kai kur jau tie dalykai yra Aš šiek tiek norėjau išsakyti vilčių, kad jūs taip pat e, sakėte apie tai, kad žmonėms bus mokama ir už priežiūrą ten, kur jau yra tam tikrų kraštovaizdžių elementų. E, aš tikiaus, tikiuosi, kad nebus atsisakyta tų galimybių. Jedna minutė man atpovič. Be... Nu, tai jums atsakyti. Mintis yra e, kad ne ES lygmenių bus reglamentuojama gyvatvorių, e, gyvatvorės ar, pavyzdžiui, plyšiai tarp jų. Jeigu valstybės narės manys, kad bus mokama žmonėms už tai, kad išlaikytų prižiūrėtų gyvatvorės, kad būtų užtikrinta biovairovė, e, kad būtų sudarytos sąlygos paukščiams veistis, tai tą galima daryti ir reikia valstybės narės, jeigu tai atitinka ES tikslus, galės pagal savo planus mokėti už tokią veiklą. Pani prezidentė Maginės. Pone Maginės, aš tikrai neketinau kalbėti per diskusijas, bet e, jeigu E, matome, kad kartais e, žmonės šeštadienį stovi tarp e, tų gyvatvarių plyšių tam, kad praleistų avis iš vienos pusės į kitą, tai aš tikrai noriu pasakyti. Tikrai at, sako komisija, kad su pap supaprastintos bus atskaitomybės taisyklės valstybėms narėms, bet mes nematome nieko kad, apie tai, kad ūkininkams bus paprasčiau teikti informaciją valstybėms narėms. Jūs savo komisijoje galbūt ir valstybėms narėms susimažinsite naštą darbų. Bet nematau, kad būtų mažiau biurokratijos e, e, santykiuose tarp ūkininko ir valstybės narės. Galbūt tą galėtumėte pasakyti. Aš manau, kad reikėtų pasakyti, kad valstybės narės kritikavo mus, sakė, kad taisyklės per daug yra išsamios ir tokios taisyklės nėra geros paramos gavėjams. Komisija E, ketina dirbti glaudžiai su valstybės narėmis ir valstybės narės e, turi taip pat įsiaiškinti, kokiu išsamių taisyklių joms nebereikės, kurių galima atsisakyti, e, kas būtų prasminga valstybei nariai arba atitinkamam regionui valstybėje narėje. Dėl e, to e, kalbama apie strateginius planus, bet jūs taip pat šiandieną kalbėsite apie e, šį reglamentą. E, Ir kai komisija tvirtins e, BŽUP strateginį planą, būtent tada ir bus kalbama apie tas taisyklės. Komisija patvirtins planą, o po to e, tikrai bus norima pamatyti, tvirtinant bus norima pamatyti supaprastinimą tame plane. Taigi tai nėra horizontalaus reglamento elementas, bet strateginių planų. Dabar ponia pranešėja. Pani posėdžio pravzdavsa. Entschuldigung, Herr Vorsitzender. Uh, ja, ich... Dėkoju, pirmininkė. Aš labai noriu padėkoti Jums už šitos pasisakymus ir e, susirūpinimą. Ir komisija labai aiškiai pastebėjo, kad vis labai daug kontroversiškų pasisakymų ir iš jų kyla tolesni klausimai. Ir aš manau, kad E, čia kaip e, pranešėja aš e, sekiau visą temą ir pirmiausia, mes turime pagalvoti, kad me, aš, mes turime suformuluoti kompromisus. Ir taip pat vyks Aldė seminaras apie rodiklius ir tai vyks kitą savaitę ir vertimas bus anglų, prancūzų ir vokiečių e, kalba. E, ir visi esate labai raginami dalyvauti šiame seminare. Taigi dar kartą labai ačiū Jums už šiuos už komentarus, už Jūsų dalyvavimą. Be abejo, visus teisės aktus yra e, nelengva sukoordinuoti, viską atsižvelgti, tačiau mes pasistengsime atsižvelgti. Labai ačiū. Dała dodatkowe Ačiū, diskusija buvo labai na, e, intensyvi ir dabar mes turime daugiau informacijos šią temą. Yra labai svarbu, kad komisija sutiktų su mumis dėl to, kad e, šis reglamentas turėtų būti supaprastintas. Pone Helens Garcija yra čia, tad e, sveikiname čia atvykus ir e, iš karto noriu suteikti Jums žodį. Mes vis dar laukiame Endi komiteto nuomonės kuri, kuri bus tikrai labai svarbi pagal 54 straipsnį. Taip pat laukiame kitų nuomonių, tačiau prieš tai suteikiu žodį e, pranešėjai. Oh, yes. <laughs> Labai ačiū, gerbimas pirmininkė. Norėčiau pradžioje pasakyti, kad per paskutinės savaitės tikrai dirbome labai sunkiai, tiek mano komanda, norėčiau padėkoti visai komandai, kad paskui nepamirščiau. Taip pat sekretoriatui ir savo frakcijos sekretoriatui, kuris dirbo su e, mano komanda. 13 techninių susitikimų vyko. E, Pastaruoju metu tikriausiai įsivaizduojate, kokiu ritmu mes dirbame rengdami savo pranešimą dėl strateginių planų 13 techninių susitikimų ir 3 šešėlinių pranešėjų susitikimai vyko. E, numatyta dar surenkti 15 techninių e, susitikimų ir dar 3 šešėlinių pranešėjų susitikimus nes mes, e, galvodami apie balsavimo datą, turime dirbti toliau, kad liktų atviros visos galimybės. Taigi viskas yra atvira Kalbu apie frakcijas, e, apie žaliuosius, socialistus ir GUE mes e, nuo pat e, pradžių sutarėme, kad kol nepasieksime galutinio rezultato, viskas lieka atvira, net ir po dėrybų ir susitarimų E, jos apsispręs e, ar balsuoti už ar prieš e, po tų vykstančių dėrybų. Taigi viskas lieka kol kas atvira, bet tuo pačiu metu reikia pasakyti, kad žengėme į priekį ir jau nemažai esame nuveikę. Nuo pat pradžių, kai pradėjome dėrybas, kalbėjome apie pirmąjį ramstį, bent jau ką mes laikėme pirmuoju ramščiu, tai yra bendrėjai tikslai, bendrosios linijos E, tai yra pirmasis bendrosios žemės ūkio politikos ramstis ir susiję klausimai. Ir e, dabar po atvirų dėrybų e, iš tikrųjų pradinį tą skeletą jau daug kuo užpildėme. Kalbu apie komisijos pasiūlymą, mes jį papildėme savo mintimis, mano dokumentu ir kitais pasiūlymais. Ir dabar jau pasiūlymas tikrai yra labiau išbaigtas, pateikus frakcijoms savo pasiūlymus. Dar vienas svarbus labai klausimas, tai yra moters e, vaidmuo bendroje žemės ūkio politikoje. E, šioje sitie taip pat yra pateikta pakeitimų, e, kuriems aš pritariu, dėl rodiklių. Iš tiesų, diskusijos yra atviros, bendrosios EPP Pavyzdžiui, pozicijos e, Alde EKR e, pozicijos yra paremti mūsų požiūrį socialistai kalba apie būtinybę įvesti e, tam tikrus poveikio rodiklius ar bent jau gairias dėl jų. Mes sakoma, kad tai vargu ar įmanoma, bet šešėlinis socialistų pranešės akcentuoja tą dalyką. O dėl apibrėžimų aš noriu pasakyti, kad, pavyzdžiui, tikras ūkininkas tai yra esmė viso klausimo, yra e, skyrius gana sudėtingas, nedaug ką pasiekėme. Dėlėdamėsi dėl šio skyriaus ir manau, kad galutinis pasiūlymas e, kažkaip turės būti iš naujo suformuoluotas, nes mes e, nežengėme į priekį ir kolega Des kalbėjo taip pat apie e, penkerius metus e, ir tam tikras kultūras, e, kad tas penkių metų laikotarpis labai daro didelį spaudimą ūkininkams ir mes taip pat turime kalbėti apie šį klausimą. Mūsų kaip frakcijos pozicija yra labai aiški ir e, kai kurios frakcijos mus remia, mes e, dirbsime toliau. Jaunieji ūkininkai e, gana daug problemų išsprendėme, bet didelių problemų, o dėl naujųjų naujų ūkininkų atrodo, kad formuluotės gerėja, liktai sutarsime dėl to, dėl E, naujų ūkininkų, new entrance to farming, dėl to tikrai atrodo susitarsime. E, dėl bendrųjų tikslų socialistai e, kalba apie išorės konvergenciją, mūsų frakcija sako, sako, kad tai turėtų būti e, klausimas, kuris nebūtų įtrauktas į e, nacionalinius planus, tai yra susijęs su bendraja žemės ūkio politika plačiau. Ir toliau sąlygos 11, 12 e, priedas 13. 11, 12 e, ir 13 priedas tai yra e, strateginiai planai, tai kaip jie turėtų atrodyti. Manau, kad e, Žemės ūkio komitete mes daugmaž sutarėme dėl to, kad reikėtų sustiprinti bendrą bloką bendrosios žemės ūkio politikos sąlygų požiūrių ir bent jau dėl to daugiau ar mažiau sutarėme, tik šiek tiek įsiskyrė e, nuomonės dėl darbuotojų teisių, dėl socialinių klausimų, tai yra 11 straipsnis iš tiesų. EPP, ALDE ir EKR nesutarė, bet socialistai gana E, stipriai siūlo e, tam tikrus e, aspektus, juos remia žalieji ir guoja šioje srityje. Trečias priedas, dvyliktas straipsnis, dvyliktas straipsnis dabar. Kolega Riveiro ir kiti kiti labiausiai nutolusių regionų atstovai um, išsakė tam tikras nuomonės, mes dėl uh, tų nuomonių sut sutarėme dėl javų šiek tiek mums kilo tam tikrų problemų, bet man atrodo, kad mes e, dėl kultūrų, e, bet man atrodo, kad mes susitarsime dėl to. Trečias priedas, e, iš principo kaip ir susitarę esame. Dar yra vienas dalykas, galbūt dėl ko kyla diskusijų, tai yra tai yra e, gyvulininkystės rytis. Ženklinimas gyvūnų. Ir e, jeigu bus atsisakyta fizinio identifikavimo, gyvūnų, tai gali reikšti e, nuobaudas ekonominės gamintojams. Ir mes turime dar e, siekti sutarimo dėl šio klausimo, nes EPP galvojame, kad e, toks tarsi baudimas gamintojų dėl dalyko, kuris yra neišvengiamas. Mums atrodo, kad tai yra pernelyg jau uh, griežtas dalykas. Mes turime galvoti, kaip rasti išeiti, kad nepakenktume ūkininkams, kurie negali 20, visą parą sukontroliuoti, užtikrinti suženklinimą visų gyvūnų, nes užtikrinti, kad visą laiką gyvūnai turėtų tuos E, ženklus, nes gali būti, kad jie pames, e, paprasčiausiai nukris nuo jų tie ženklai. E, toliau parama ūkiams, paslaugos paramos. Deputatai, kurie išreiškė labai rimtą surūpimą dėl to, kad kartais žemdirbiai nusižudo, susirga depresija ir kad tai, sutarėme, kad tai yra labai rimta problema, manau, kad mūsų sprendimas yra patenkinamas e, dėl tos tarnybos, kuri teiktų paramą ūkininkams. Reikia užtikrinti fizinę ir psichinę gerovę ūkininkų ir jų šeimų ir apskritai žmonių gyvenančių kaimo aplinkoje. Dar vienas daug diskusijų su uh, laukęs klausimas yra taip vadinamosios e, viršutinės ribos. Ir žiniasklaida labai plačiai nušvietė tą dalyką. Turime vieną pasiūlymą e, iš daugiau negu 150 tūkstančių eurų, 25 procentai e, paramos. Ir jeigu valstybė narė nusprendžia 5 procentus E, numatyti perskirstoms sumoms viso voko. Mm, tai bus tos nuostatos taikomos šešėliniai pranešiai yra susiskaidę ir techniniuose susitikimuose išiškėjo skirtumai. Mes nežinome, kaip čia reikėtų išeiti iš aklavėtės. Žalieji guoja socialistai pateikė savo pasiūlymą ir EKR E, Aldė EPP laikosi kitos pozicijos ir mes turime e, pasižiūrėti, ar mums e, pavyks susitarti, sieksime sutelkti daugumą deputatų mūsų pasiūlymui. Atlyginimai jeigu veikla deklaruojama, su tuo viskas sutinka, visi sutinka, bet kaip, jeigu kalbame apie nedeklaruotą darbą, pavyzdžiui, šeimų nariai ir frakcijos nesutinka įtraukti to kai kurios, o kai kas e, sako, kad e, paslaugos ūkiams e, to nereikėtų įtraukti į viršutinių ribų nustatymą. Taip pat dėl minimų reikalavimų tiesioginiai paramai nesutarėme tarp frakcijų nei techninių lygmenių, nei šešėlinių pranešėjų lygmenių. Uh, 40 ar panašiai kompromisų susijusių su pirmoju ramščiu yra pateikta, bet pasiūlymai dėl to yra atsimti. Dar 18 straipsnis parama pagal e, hektarus, e, galvojant apie teritorijas, e, kurios yra nepalankiose zonose, kur yra mažiau gyventojų, specialios nuostatos turi būti taikomas valstybėms narėms. Taip pat reikia kalbėti apie socioekonominius aspektus pagalbos regionams, bet kol kas e, neturime sutarimo. Prancūzijai, Ispanijai tie dalykai būtų labai svarbus. Valstybės narės, pavyzdžiui, galėtų apibriežti hektarų skaičių, e, kuriems taikoma parama. Specialiai su ponė Neuhel e, daug dirbome bet nesutarėme kol kas. Bet ponė Neuhel, kaip socialistų šešėlinė pranešė, pateikė savo pasiūlymus – dėl e, perskirstimo e, kyla klausimas, kaip mes galėtume kalbėti apie viešasias prekes. E, kai kuriuose regionuose tų viešųjų prekių ir visuotinės gerovės yra daugiau negu kitur. Ir mes manome, kad nėra galimybės įvertinti tų viešųjų gerybių skirtingose vienos, pavyzdžiui, valstybės narės regionuose. E, pavyzdžiui, kokius metodus taiko ūkininkas darbo, kokios priemonės, kurios yra naudingos aplinkai, kurios sukuria e, gerovę. Tai susijęs su atskirų ūkininkų, o ne su regionais. Ir hektarų skaičiaus apibrėžimas, e, tai yra svarbus klausimas E, mes e, manome, kad reikėtų brėžti tokius hektarus, pavyzdžiui, mano šalyje, jeigu visa teritorija žemės ūkio naudmenos būtų apibrėžtos kaip e, tinka, teritorijos tinkamos paramai gauti, tai tada mes neturėtume tiesiogiai ko be mokėti ūkininkams. Teisė į išmokas mes turėtume numatyti tam tikras datas, kada įsigalios reforma. E, kalbėję, turime pasikonsultuoti su teisės tarnybomis. Dar labai laukia mūsų rimtos diskusijos ateityje, tai yra jaunieji ūkininkai, norime visiems padėti, bet skirtumai yra labai ryškus, e, matome iš tai iš pakeitimų. Tikrai labai skirtingi yra požiūriai, mes manome, kad labai tikrai reikia rūpintis jaunaisiais ūkininkais ir reikia išlaikyti dabartinę sistemą, kai kurių naujovių gal reikia e, ar elementų, kurie pagerintų. Dar e, vienas atviras klausimas. E, parama tvarumui ir išmokos jauniems ūkininkams. Aš e, noriu pasakyti, kad šiandieną vyko techninis tikimas ir dar laukia 15. Tikiuosi, kad mes dirbsime toliau. Dabar labai atidžiai išklausysiu to, ką kolegos norės mums pasakyti. Dėkoju. Dabar šešėlinių pranešėjų eilė. Kalbėjimo laikas 3 minutės. Pone Noičil, pirmiausiai. Herzlichen Dank, Frau äh, Herans Garcia. Ja, das liegt wahrscheinlich in der Natur. Be abejo, e, mes turbūt viską skirtingai vertiname ir čia yra esmė. Ir aš kai ką klausydama netgi pakračiau e, galvą. Man atrodo, kad e, mes sakome, kad mes e, einame reikiamą linkmę, tačiau mes sąžiningai ir parlamente ir komitete turime pasakyti, kad tikrai nesame gerame kelyje. Mes visi galime sakyti, kad mes labai noriai dirbame ir darbšiai dirbame ir esame visi pasirengę, ateiname į posėdžius ir mus skiria ne darbo stilius, bet turinys, darbo turinys. Ir tikrai mes mes nesame pačiame geriausiame kelyje ir situacija labai tikrai labai jautri ir čia klausimai turi būti uh, reglamentuojami ES lygmenių privalomai, o ne paliktos valstybių narių kompetencija. Mes kalbame apie bendrąją žemės ūkio politiką ir turime labai daug bendrų dalykų ir turime uh, labai siaurus rėmus, turime seną sistemą pagerinti. Ir uh, šešėlinis, š, tačiau pranešėjai, pranešėjai sako, kad ne, tai neturėtų būti privalomos teisės normos, o tai turėtų būti valstybės valstybių narių e, lygmenių nustatomos e, normos, tai mūsų nuomonės labai skiriasi. Pavyzdžiui, paimkime apie e, susietąją paramą. Mes neturime jokių plan, planų, ką mes darysime su darbo jėga. Kai kurie mano, kad 100 procentų atlyginimo, bruto atlyginimas turėtų būti mokamas iš ES. Kai kurie sako, kad yra tokių darbo vietų, kurios iš viso nėra apmokamos. Socialdemokratai e, sako, kad mums tai netinkama ir tikrai mes ne, nesame reikiama linkme. Ir e, mes e, neturime jokio sprendimo ir visą laiką rodome į techninius posėdžius ir sakome, kad mes neturime jokio plano. Kalbant apie tikslus, mes turime labai daug E, specifinių tikslų ir tai yra dešimtas e, tikslas, kurį mes paleidome į e, pasaulį po savo atsakomybę. Ir taip pat mes devinto tikslo rėmose įtraukėme, paminėjome ir jungtinės tautas ir kitas organizacijas. Aš žinau, kad mes kaip frakcija stengiamės dirbti kiek įmanoma geriau, tačiau mūsų nuomonės labai skiriasi. Pavyzdžiui, paimkime žolynai, ganyklos ir uh, jos turi būti tvarios, uh, tačiau ar jų visur jos yra tvarios. Ir kitiem, kiti sako, kad uh, labai svarbi yra augalų rotacija ir uh, šitie dalykai vienas šalia kito ne, netinka. Ir, uh, ilgalaikė tvari ganykla ne, netinka tame pačiame sakinėje ir tai buvo atmesta. Ir mes e, kalbant apie e, jau, jaunimo garantijas, kas yra tas jaunimas iki 40 metų ar virš 40 metų, e, tai jau savaime yra tema, dėl kurios mes ginčijamės. Ir e, kolegos e, iš Žemės ūkio komiteto visi yra noriai dirbantis, tačiau mūsų nuomonės yra labai labai skirtingos dėl mūsų turinio ir kažu, kaži, ar mes susitarsime dėl įvairių kompromisų susijusių su tu, turiniu ale jeśli jest wola, poparta ciężką pracą. Kai nori ką nors pasiekti visuomet ir esi motivuotas, tai e, visuomet yra galimybė pasiekti numatytą tikslą. Tad dėkuoju poniai Noičiul. Ponas Nikolson. Mes e, sveikiname jūs su gimtadieniu šiandien. Labai ačiū, pirmininkė. E, jau gal atėjo laikas pamiršti tas gimimo dienas, bet dėja tai yra neišvengiama, metai bėga. Ir aš norėčiau pirmiausiai, pasakydamas apie pranešimą, padėkoti pranešėjai darbuotojams, nes e, darbas yra nepaprastai sudėtingas, ji turi peržiūrėti visus daugiau negu 5000 pakeitimų, tikrai uždavinys milžiniškas. Ir manau, kad jai puikiai sekasi susidoroti. Aš nuo pat e, pradžių e, labai seniai susijęs esu su bendrosios žemės ūkio politikos dalykais ir e, galiu pasakyti, kad e, kiekvieną kartą, kai gyvenama reforma žemės ūkio politikos, pradedama nuo prieš tai buvusios ir ką nors keisti labai yra sudėtinga. E, žinau, kad tikrai pranešėja labai daug dirbo ir darbuotojai tikrai visiems dėkoju už pastangas. Ūkininkams, žemės ūkio pramonė ir vartotojams e, labai svarbi šis rytis, be ūkininkų vartotojai neturėtų maisto. Ir man atrodo, kad mūsų komitetas jau seniai e, suvokia šį klausimą, gerai būtų, kad ir kiti komitetai E, panašiai galvotų. Ir e, mes kalbėjome apie biudžeto problemas e, dabar, taip pat kalbame apie bendrosios žemės ūkio politikos reformą, bet nežinome, koks bus galutinis finansavimas. Uh, aišku, dabar nebereikėtų grįžti prie senų argumentų, nes e, užtruks, kol e, mes e, naują biudžetą turėsime ir kitos kadencijos parlamentas jį tvirtins. Kol nežinosime, kas numatyta biudžete, nežinosime, kam skirti lėšas. Taip pat žinome puikiai, kad žemės ūkis turi plėtoti sparčiai ir strateginiai planai yra e, reformų mėsa, galima sakyti, esmė dėl to mes turime siekti viską tvarkingai, gerai padaryti ir norime e, padėti ūkininkams gaminti maistą Europos e, žmonėms. Ir tai yra nepaprastai sudėtingas uždavinys. Mes turime turėti tokią politiką, kuri atsižvelgtų į aplinkos saugos poreikius ES taip pat. Uh, Aš visuomet e, sakiau, kad e, ūkininkai, žemės ūkis nėra aplinkos saugos problemų esmė, jie sprendimo dalis. Ir jau dirba ūkininkai šią sitį, reikia tą pripažinti. Kol nebus tai pripažinta, mes nerasime sprendimo. Uh, Ir e, nėra prasmės e, skaltinti dabar vieniems kitų. Taip, ūkininkai turi gaminti maistą, kuris turi atitikti tam tikrus standartus. ES tą visą laiką daro e, ir tai yra mūsų stiprybė. Komisijos narys Hauganas nuolat kalba apie tai, kad reikia užtikrinti supaprastinimą. Aš. E, E, girdėjau komitete daug argumentų už tai ir aš tikiuosi, kad tikrai su šia reforma e, girdžiu tam tikrų, aišku, pastebėjimų per sutikimus, kurie mano nuomonė, e, jeigu tų žmonių valia būtų, tai atsirastų kur kas daugiau biurokratijos ūkininkams. Jeigu tokia jų norima reforma būtų gyventi, aš tikiuosi, kad mums pavyks deramai ją įgyvendinti. Aš tuoj baigsiu, nežinau, kad daug kas nori pasisakyti. Mes e, suprantame, kad visos frakcijos e, turi savo tikslų, bet suvokime, kad reikia užtikrinti gerą rezultatą. E, šis parlamentas visų darbų netliks, bet mūsų darbo rezultatas turi E, toliau būti naudojamas darybose ir aš tikiuosi, kad e, pranešėja dirbs ir kitoje kadencijoje, kad ji galės e, perteikti tas žinias sukauptas ir toliau dirbti. Ir reikia taip pat atlikti galutinę analizę prieš galutinai susitariant nes turime galvoti apie ūkininkus pirmiausia. Mes turime daryti viską, ką galime, kad padėtume jiems. Reformy zawsze miały charakter dostosowawczy. Stąd ich podejście. Mes visuomet e, žinome, kad e, jie prisitaiko, dėl to žengiame prieki ir biudžetas neturi būti žemesnis, negu kad siūlo komisija. Ponas Hoitema, ačiū pirmininkė. Aš pratęsiu kolegos Nikolsono mintis. Tikiuosi, kad pranešėja bus perinkta ir galės dirbti per kitą kadenciją. Yra nepaprastai sunkus jos darbas, aš matau, kiek jis tengiasi, kad užsitikrintų E, pirmo svarstymo susitarimą, kad pasiektų. E, matome, kad yra labai daug skirtumų, bet Jeigu pasižiūrėtume tačiau, tie skirtumai nedokie dėl visi nori bendrosios žemės ūkio politikos, kuri būtų konkurencinga, žalia, kuri užtikrintų vienodas veikimo sąlygas. Visi to nori. Visi nori, kad bendroji žemės ūkio politika būtų kuo paprastesnė. Taip pat norima lankstumo, kad būtų jis pritaikytas prie regionų. Pavyzdžiui, e, Suomijos padėtis visiškai kitokia negu Portugalijos pietinės dalies. Ir tai, kas siūlo komisija ir kas mano nuomonė būtų žingsnis į priekį, galvant apie žalinimą, dabartinės e, pastangos nėra labai sėkmingos. Mes turėtume galvoti rezultatus, o ne tik apie turimas priemonės. E, bendros priemonės, vienodos priemonės, e, vienodo kurpalio principas, galvojimas, kad visos valstybės narės turi daryti tą patį. Mes turime galvoti apie ūkininkų pastangas ir jų rezultatus darbo ir manau, kad frakcijos tais principais gali daugiau ar mažiau sutikti. E, kartais e, gal e, dirbo kitaip, kai kas nori stiprinti sąlygų taikymą, bet net ir tie, kurie akcentuoja priemonės, nori daugiau lankstumo. Kiti akcentuoja tikslus, rezultatus ir e, savo, kad reikia sustiprinti sąlygų taikymą. Aš, pavyzdžiui, e, palaikyčiau ekologiškas sistemas ir kai kas pateikė pakeitimus, pagal kuriuos viskas tai tu keliauti į antrąjį ramstį, bet man iš tikrųjų netaip tas svarbu. Uh, Svarbiausia sutelkti pagreitį, sudaryti galimybės veiksmingesniai sistemai ir konkurencingumo žalinimo aspektus įtvirtinti. Aš taip pat tikiuosi, kad per atinančias savaitės ir dienas mums pavyks sustarti dėl tokios architektūros, kuri mums visiems patinka. Dėkuoju. Hauslink. Dėkuoju. Dėkuoju pranešėjai, tačiau aš manau, kad mūsų pozicijos E, skirtingos. Man neatrodė, nesudarė įspūdis, kad e, mes einame gerą linkmę. Mes turime virš 5000 pakeitimų ir tai parodo, e, kad mūsų pozicija dėl būsimos darbo metodikos yra labai skirtinga. Ir mes manome, ir pranešėja turėjo tokią nuomonę, kad mm, EPP frakcija laikosi tokios pozicijos, bet mes to nežinome. Ir mes sakėme, kad e, tai yra tokia mūsų pozicija ir yra kitos dar dvi e, frakcijos, kurios e, turi savo pozicijas, tačiau man taip pat yra kelia, kelia abejonių ir pati metodika. Ir mes kalbame apie, dvyl, apie 12 techninių posėdžių ir turime du šešėlinių pranešėjų posėdžius, kurie e, truko po dvi valandas. To nepakanka, taip negali veikti, tai yra trūkumo politika. Ir e, tai skiriasi nuo to, ką sakė ponia Müller. Mes e, turime dirbti pastraipsniui ir e, turime dirbti tol, kol mes sukursime, e, pataisysime komisijos pasiūlytą sistemą. Ir e, E, mes galime dabar e, peržiūrėti kiekvieną pastraipą atskirai ir tada susitarti, galime ir balsuoti. Tačiau e, viskas nesusidėlioja taip, kaip turi būti, čia ir yra problema. Ir kaip, kiek viskas tai bus privaloma, kiek pinigų bus tam skirta ir uh, Kyla taip pat klausimas dėl pinigų, kas e, ką finansuos, visko mes negalime įsiaiškinti. Ir ar mes e, galime kalbėti apie privalomus teisės aktus, e, nežinodami, kas priklausys pirmam, kas antram ramščiui ponė pirmininkė. Taip pat jūs sakėte, kad e, mes einame reikiamą linkmę, tačiau tas kelias gali būti ir klaidinantis. Ir trumpai buvo minėta e, kad e, pateiktas pavyzdys ganyklų kuris yra tikrai skirtingas. Taip, ga, tai negali veikti, tai bus visiškas chaosas. Ir koordinatorių posėdėje taip pat reiktų aptarti darbo metodiką. E, niekas negali būti blogiau nei e, painiava ir e, netinkamai neišsiaiškinti Europos parlamento poziciją. E, ir chaosas mūsų pozicijoje. E, komisija turi būti, parlamentas turi būti stiprus ir e, turime sukurti e, tokią žemės ūkio politiką, kurią mes vėliau galėsime taikyti. Ačiū. Panie pośle, my jesteśmy na końcu kadencji. Mielas kolega, baigėsi mūsų kadencija ir mums pavyko nemažai pasiekti per tą kadenciją ir dabar jau turime laukti to darbo vaisių, todėl kad e, mūsų rinkėjai paklaus mūsų, ką jūs nuveikėt per, per visus tos metus Europos parlamente. Aišku, visi iš mūsų Europos parlamente turėjo kuo geriausių ketinimų Mes e, diskutavome apie tai, kaip e, galima patobulinti BŽUP. Buvome pakankamai kritiški, bet jokių būdų negalim sakyti, kad dabar tik tai chaosas yra. Ponas Flanagan, dėkoju. Reaguodamas į tai, ką sakė ponė Garcija, aš e, kiekvieną savaitės dieną kalbu angliškai. Anglų kalba galbūt jums yra mažiau suprantama negu kitos kalbos, ne, ne pagrindinė jūsų kalba, tačiau e, aš e, manau, kad mes e, neturėtume dabar viską daryti skubotai vien tik todėl, kad baigėsi kadencija. Mes pradėjome prieš pusę metų ir turėjome pakankamai laiko aptarti visus šituos dalykus ir turime būti pakankamai e, atsargus dabar. Aš manau, kad pagrindinis tikslas, bent jau mano nuomonė, yra, kad žmonėms viskas būtų suprantama. Aš ne visiškai supratau, koks pagrindinis tikslas buvo EPP nariams, bet e, aš manau, kad mes turime užtikrinti konvergenciją iki 26 metų, visišką konvergenciją bet e, tų dalykų buvo siekiama jau prieš porą dešimtmečių. Tačiau jeigu iki 26 metų 75 procentų konvergencija e, bus, tai, tai aš manau, kad e, vargu ar mums pavyks tai padaryti ir turime sakyti žmonėms teisybę, kuomet e, kalbama apie tą papildomą perskirstimą, ir apie tvarumo remimą, apie viršutinių ribų nustatymus. Ir jeigu įsiklausom tai, ką sako ekonomistai, kaip Eliu Matthews, tai galbūt aš taip pat noriu pasakyti kai ką apie Žinau, kad e, yra daug euroskepticizmo Europoje. Viešosios nuomonės reakcija į ES yra labai neigiama kartais. Ir žmonėms kyla klausimų, ar aplinkosauginės ES programos pasiteisina jų valstybėse ar ne. Ir dažnai į jų tos klausimus nėra tinkamai atsakoma. Aš e, manau, kad e, mes. kad reikia skundų pateikimo sistemos. Aš pateikiau taip pat pakeitimą kont komitetui šitas klausimais ir kont komitetas į tai teigiamai žiūri. Aš manau, kad skundų sistemos mums reikia ir jinai būtina tam, kad būtų išklausomi ūkininkų nusiskundimai. Kai kas kont komitete mano, kad e, kol kas dar e, nederamai atsižvelgiama į e, žmonių nuomonę. Mes turime atsižvelgti į kiekvieno individualaus e, ūkininko nuomonę. Dabar dėl jaunų ūkininkų aš pasiūliau kai kurių formuluočių, kurios mano nuomonė pagerintų padėtį. Straipsnis vienas 61G kaip tik tai apie tai kalba. Taip pat pateikiau e, kitą pakeitimą, kuriame kalbama apie tokias situacijas, kuomet kalba sukasi apie kompetencijos įsigijimą per, per praktiką vietose. taip pat apie aplinkosaugos tikslų siekimą. Airijoje yra ORBATS vadinama, vadinamoji sistema, panaši sistema egzistuoja ir Ispanijoje. Tad manau, kad tai yra pakankamai geros sistemos siekiant konkrečių rezultatų. Dėkoju. Kadangi nebeliko laiko šešėliniams pranešėjams, poniai Agilera, dvi minutės. Bueno, muchas gracias. Labai ačiū, pirminkė. Dėkoju pranešėjai, šešėliams pranešėjams. Tikrai nelengvas tas darbas, mes visi puikiai žinojame tą ir matau, kad tikrai viskas yra labai sudėtinga. Suprantu, kodėl ir kad viskas taip ir toliau yra. Darbas nelengvas pirmiausiai todėl, kad susiturime su ne tik nauja reforma, bet ir labai uh, E, svarbiais pokyčiais, kalbu apie darbą mūsų ir matau, kad labai viskas yra sudėtinga. Aš noriu pateikti tam tikrus klausimus. Man per diskusijas nepatiko, kai sakoma ta frakcija už tai, ta frakcija už kažką kitą. Noriu pasakyti, kad mano frakcija neturi jokios patvirtintos nuomonės dėl daugelio dalykų. Taip, dėl kai kurių dalykų sutarėma, kai kurių ne. Kaip aš įsivaizduoju, kad yra ir kitose, visose frakcijose, kurios čia dirba, įskaitant EPP frakciją, nes e, aš noriu e, dėl to pasakyti, kad mes e, taip turime prioritetinę kryptį, kurią gino mūsų pranešė ir yra kitų papildomų dalykų man nenu, nesinori, kad mes dabar per diskusijas priešintume frakcijas tarpusavyje. Bet noriu akcentuoti kai kuriuos dabar dalykus e, tam, kad galbūt pavyktų mums susitarti. Ir noriu paklausti, ponios ir ponai, ar po jūs galvot, kad po penkių savaičių e, mums pavyks balsuoti dėl to, jeigu e, norime, e, tai galime tą daryti, e, padaryti iš viso to gaspačio sriubą, šviežią ir bandyti. Taip, turime daryti viską, ką galime, bet e, tai tikrai bus labai sudėtinga. Dabar viršutinių ribų nustatymas. Mano frakcijai privalomas viršutinių ribų nustatymas yra raudona linija. Jums gal ne, bet mums tai yra nepaprastai svarbu. 150 e, tūkstančių matau, kad dabar siūloma. Ar kas nors man gali paaiškinti, kodėl 6 tūkstančius eurų paramos, e, tik paramos ūkis gauna ir 23 darbo vietas per metus užtikrina. Žinau, tokių atvejų, dėl to kalbu. Ir jums atrodo, kad tai pateisinama, man tai ne, 600 tūkstančių eurų. Dėl to aš noriu viršutinių ribų, nes turi būti riba paramos ūkiams. ir 600 tūkstančių 23 darbo vietos. Tai kaip čia tada su tuo darbu? E, manau, kad e, toks kelias netinkamas. Ir aš tikrai pagal dabartinę žemės ūkio politiką matau e, tokius atvejus savo regione ir kitose regionuose. Jeigu kas nors man paaiškintų, kodėl nenoriu viršutinės e, viršutinių ribų, aš žinau, kodėl noriu tų viršutinių e, ribų nu, nustatymo ir teisingumo dėsnio bendrosios žemės ūkio politiko ir geresnio perskirstimo. Manau, kad tai yra labai svarbu, bet e, dėl taisyklių pritaikymų visiems. Aš, mes, kai kiekvieną savo kaime pradėsime kitaip dirbti, Aš sakau, kad atsargiai reiktų žiūrėti tai. E, pavyzdžiui, e, kažkas pasirinks vyną, kažkas aliejų. Manau, kad mes turime asocijuoti išmokas, sieti jas e, vynui, medui, aliejui ar panašiai. tuoj pirmininkė baigsiu. Sąlygos e, paramai. Mes turėtume kitas dar papildomas stipresnės sąlygas nustatyti toms išmokoms sąlyginėms. Nes, pavyzdžiui, e, reikia nenubausti ūkininkų, kurie augina galvėjus dėl tų sąlygų asocijuotų nustatymo. Ir taip pat dar noriu baigdama padėkoti pranešėjai ir žemės pranešėjams, kurie daro viską, ką įmanoma. Aš tikrai geriau nepadaryčiau, žinau, kad labai sudėtinga viskas yra, linkiu sėkmės ir jeigu pavyks, tai po penkių savaičių balsuosime. Posel, 5 minut, jak mam utrzymać? Penkios minutės, ponė. Kaip aš galėsiu būti griežtas kitiems žmonėms? Negalite dvi e, minutės pristatinėti savo e, idėjos ir paskui perėti prie savo klausimų. E, laikykitės laiko nu, apribojimų. Ponas Erdus. Dėkoju, pirmininkė. Visų pirma, aš pritarčiau tokiam sprendimui kad Europos komisijos deleguotosios galios turėtų būti iš dalies sumažinamos ir vištienos e, kiaušinių ir mm, dar vienas sektorius turėtų būti padengtas šių taisyklių. Ir taryba bei e, parlamentas turėtų apibriežti rezultatų rodiklius E, susijusius e, su modifikacijomis, tą patį reiktų pasakyti apie saligotumą. Parlamentas ir taryba turėtų nuspręsti dėl valstybių narių priemonių ir išlygų. Tai yra labai svarbus elementai. Europos komisija negali turėti deleguotojų galių šiuose srityse. Antra, e, perėjimas ir nacionalinė parama. Tai yra labai svarbu ir tai turime išlaikyti, nes yra specialių, specifinių sektorių, pavyzdžiui, pieno. Um, avienos, avių sektorius, oškų sektorius ir mes manome, kad tuos sektorius reikia paremti, tad prašome įtraukti tai į tekstą. Toliau, parama jauniems ūkininkams. Pranešėjas pradžioje siūlė 3 procentus. Aš norėčiau pritarti šiai minčiai, nes mes net, jie, neturime kitos jaunų gamintojų kartos ir mes turime tai palaikyti. Tai turėtų būti vienas iš pirminių tikslų. 2, ne, 2 procentai nepakankama suma netiesioginių išmokų. Manau, 3 procentai yra minimali suma, ne 2 procentai. Labai ačiū. Kiitos puheenjohtajalle ja kiitos myös esittelijä. Pone Katainen, dėkoju pirmininkė ir aš noriu padėkoti pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams. Jūs dirbote pagal labai įtemptą tvarkaraštį ir dabar aš norėčiau atkreipti e, dėmesį, kiek aš kalbėsiu. Aš noriu paminėti, kad e, e, keletą dalykų, kuriuos turėtų e, įsidėmėti šešėliniai pranešėjai, kai dirbsite su kompromisais. Ekoschemos ir saligotumas turėtų būti traktuojami kaip vienas dalykas ir jie abu negali būti per daug griežti, nes tai sukeltų papildomą naštą gamintojams. Ir tada BŽUP ne, nebepasitarnautų E, numatytam tikslui. Jeigu mūsų ekoschemos bus e, per daug ribojančio pobūdžio, tai mes valstybėms narėms turėsime suteikti pakankamai svertų, kad tas priemonės galėtume įgyvendinti. Ta pati reiktų pasakyti apie kaimo plėtrą. Valstybės narės turi gebėti pritaikyti priemonės prie e, savo sąlygų. kalbant apie saligotumo priemonės, jos turėtų būti tokios pačios visiems. Kaip pavyzdį norėčiau Jums pateikti GAEC2 priemonę, kuri yra susijusi su, su tam tikrais augalais. Yra uh, e, numatyti numatyti daug griežti reikalavimai e, e, šiauriniai, e, šiauriam regionui dėl to, kad daugelis mūsų, didelė mūsų teritorijos yra durpynai. Ir kai kur tie reikalavimai nėra tokie griežti. Dėkoju. Dėkoju, kad laikėtės kalbėjimo laiko, ponė Karati. Ponas Karti, dėkui pirmininkė, aš sutinku. Uh, su tuo vertinimu, kad tikriausiai kita kadencija galutinai priims sprendimą dėl šių atvejų. Aš jau kalbėjau apie biudžetą, jo problemą, bet manau, kad reikia kalbėti apie tai visą laiką. Komisija siūlo tokį scenarių, kad 15 procentų bus sumažintas BŽP finansavimas. Aš tikiuosi, kad mano vyriausybė nepritars tokiam scenarijui ir kad tikiuosi, kad mes turėtume atmesti tokį absurdišką ir žaidžiantį pasiūlymą. Nes e, ir kol biudžetas nepatvirtintas, aš nesivaizduoju, kaip mes galime baigti tartis dėl BŽUP reformos, kuri būtų palanki tikrai ūkininkams. Dėl prioritetų aš sutinku su tais, kurie sakė, kad mes turime užsitikrinti pusiausvyrą ir deramai perskirstyti e, paramą. Ir siūlymai, kad sistema, kuri dabar veikia, e, tikrai neuž. E, matome, kad neužtikrina dabartinė sistema pragyvenimo deramo ir kažkas, pavyzdžiui, gauna šimtus tūkstančių, tai yra nemoralu, nepateisinama ir tai yra viena iš priežasčių, dėl kurių sunku vartotojams ES sunku paaiškinti, kodėl bendroji žemės ūkio politika yra tokia svarbi. Mums reikia, kad ši politika tikrai gerai veiktų ir kad sudarytų galimybės kaimo bendruomenėms, kad tai būtų skaidri sistema, kurią žmonės galėtų pasitikėti ir mums reikia sistemos, kuri būtų naudinga žmonėms, kurie e, gamina maistą ir užtikrina, kad vartotojai gautų aukščiausios kokybės produktus. Ir e, mes e, turime siekti iš tikrųjų perskirstyti mokėjimus ir paremti ūkininkus, kurie dirba santos. Presidente, também quero agradecer e reconhecer o trabalho dos colegas eh, que se envolveram intensamente neste dossiê. Eu acho que vou compensar alguns dos minutos da. Dėkuoju. Dėkuoju kolegoms už atliktą darbą ir eh, už ryštą Norėčiau pakomentuoti vieną aspektą. Komisija teigia, jog e, valstybėms narėms bus užtikrinamas didesnis e, lankstumas, jog bus daugiau subsidiarumo. Tačiau e, juk europinės taisyklės nebus pakeistos nacionalinėmis taisyklėmis, tai reikštų, kad regioninių lygmenių nebelieka jokios kompetencijos. Aišku, kad žem, žem, žemdirbių padėtis e, labai skiriasi įvairiose valstybėse narėse, BŽUP turi į tai atsižvelgti. Mes e, matome, kokia padėtis yra pirmojo rankščio plotmėje, bet e, antrajame ramstyje kaimo plėtros plotmėje taip pat reikia numatyti galimybę kurti autonominius e, strateginius planus, atsižvelgiant į specifiką. Dėkuoju. Sveikinimų pranešėjai, tikrai labai didelis ir sudėtingas darbas, kadangi šiek tiek tą darbą darau regionų plėtros komitete, tai suprantu ir užjaučiu, bet tikrai manau, kad ne greitis, ne poreikis greičiau užbaigti, o turim e, laiko skirti tiek, kiek reikia. Tai dokumentas, kuris labai svarbus e, ateičiai ir tikrai neturim palikti neiškių arba nesuderintų arba jėga padarytų dalykų. Todėl manau, kad e, turbūt mes visi jau suprantam, kad taryba nesvarstys iki rudens, tai tokiu atveju iš tikrųjų mes turim laiko e, dėlioti ir derinti pozicijas, kad iš tikrųjų rezultatas būtų geras. Na ir noriu atkreipti dėmesį į vieną, manau, labai svarbų klausimą, tai išorės konvergencija. Iš tikrųjų, bendroji žemės ūkio politika, jinai yra viena viso Europos Sąjungoje, reikalavimai yra visiems vienodi, o parama vis dėlto ženkliai skiriasi ir vienoje rinkoje konkuruoti e, ūkininkams skirtingų šalių, skirtingų regionų praktiškai yra neįmanoma. Todėl manau, kad tikrai yra pribrendęs reikalas užbaigti šitą klausimą ir šiandieną kalba eina, kad e, kitam laikotarpyje bent, vidurkį, bent dabartinį vidurkį turėtų gauti visos šalis, tai toks kaip jau minimumas. Na ir žinoma, mes turėtumėm aiškiai apsibriežti e, terminus, datas ir taisyklės, kada išvis įvyks pilna konvergencija, kad visi vienodai galėtų konkuruoti ir ne tik tai konkuruoti tarpusavyje ūkininkai, bet ir konkuruoti valstybės narės. Kitaip iš tikrųjų ta priešprieša išliks ir ateičiai niekam nereikalinga ir aš tikrai manau, matau labai daug pasiūlymų ir mes turim variantų ir aš tikiuosi, kad mes juos pasiūlysim ir kartu e, turėtumėm surasti bendrą kažkokį tai vieną variantą, kuris būtų daugmaž priimtinas. Ačiū. Pani Madam Zoana. Pone Zoana. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să felicit și eu raportorul și raportorii din umbră. Norėčiau pasveikinti pranešėjus, šešėlinius pranešėjus. E, jie dirba labai sunkiai, e, daugybė yra skirtingų nuomonių, net ir vienoje frakcijoje nuomonės išsiskiria. Aš norėčiau, kad mes elgtumės ramiai, atsižvelgtume į kiekvienos valstybės narės specifiką. Pirmiausia, tema dėl kurios mano nuomonė skiriasi nuo mano frakcijos pozicijos e, viršutinių ribų nustatymas. E, e, kiekvienoje valstybė narėje savita yra savita žemės ūkis, įskaitant mano šalį Rumuniją. Mes nenorime privalomo viršinių ribų nustatymo, iš vis nenorime jo. Jeigu atsiras tos ribos, tai e, tada perskirstomosioms išmokoms reikėtų neprivalomų ribų smulkio, smulkus vidutiniai ūkiai turi sulaukti paramos, aš su tuo sutinku, bet mes taip pat kalbėdami apie viršnės ribas, ypač apie lygmenį, kurį minime šiandieną, turėtume galvoti apie poveikį vidutinio dydžio ūkiams. Žemės ūkis, kuris susijęs su vartojimu, su gamyba, yra pagrįstas vidutinio dydžio ir dideliais stambiais E, gamintojais. Mes turime rasti būdų, kaip padėti smulkiesiems ūkininkams, bet neturėtume pamiršti vidutinio dydžio, vidutinio dydžio ir e, stambiųjų ūkininkų. Dėl jaunų ūkininkų. Ir toj pat baigsiu. Sutinku su tuo, kad 3 procentai tiesioginėms išmokoms – turi būti išties numatyti. Jaunieji ūkininkai turi sulaukti paramos, nes ypač tam tikrose zonose dirbins, nes kitaip žmonės e, išsikels iš e, tų vietovių. Pone Šrajer. Aš pateikiau kai kurių pakeitimų, 17 pakeitimų, daugelis iš jų uh, E, susiję su Natūra 2000 ir Niderlandų ūkininkais. Mes manome, kad e, BŽP turi atsižvelgti į e, tai, jog biurokratinė našta turi būti mažinama, jog turi būti saugomas ekosistemos. Reikia taip pat atsižvelgti į Natūra 2000 regionus ir naujoje sistemoje gyvendinti tam tikrus e, kriterijus. Mūsų komiteto nariai pateikė nemažai pakeitimų kuriuose e, kalbama apie įvairius aspektus, be kitako susijusius e, su aplinkos sauga, su kova su klimato kaita, su šeimininiais ūkiais, su įvairiomis e, priemonės. 91 pavyzdžiui pakeitimas mini Natura 2000. Aš manau, kad Europos parlamentas galėtų Europos komisijai nusiųsti pakankamai stiprų uh, E, signalą, ypač dėl jaunų ūkininkų. 35 procentai antrajame stramstyje numatyti yra vienas iš tų aspektų, kurie taip pat minimi mūsų pakeitimuose. Ponas Dorfman, e, dėkoju pirmininkė. Mes čia dabar kalbamės ir man viskas atrodo, kad viskas, ką iki šiol padarė, yra neteisinga. Šiandieną mes turime veikiančią BŽUP ir mes turime pasižiūrėti, e, ką mes galime patobulinti ir kur metams bėgant e, kažkas pasikeitė, kurie dabar nebe, tie, tie pakeitimai nebepriimtini. Aš taip pat manau, kad turėtume nesileisti įtakojami tų, kurie iš tos sistemos gauna naudą ir kartais net per, per didelę. Ir tikslas nėra tai paleisti aš kiračio, tačiau pagrindinis tikslas yra tai, kad e, Europos e, sistema padėtų įsilaikyti e, kaimo vietovių, vietovėse gyvenančioms šeimoms. Ir tai yra susijęs su pirmoju ramščiu. Pirmajame ramstėje metams bėgant mes matėme tokių pasikeitimų, kurie daugiau nebėra atitinkantis realybės. Ir e, kai kurie dalykai iš viso apskritai nebesusiję su um, žemės ūkiu, tačiau vis tiek tiems žmonėms yra išmokami e, pinigai. Ir taip pat e, mes turime e, BŽUP kreditus finansinėms e, institucijoms, tačiau jos nėra europinės. Tai dažniausiai tai būna investicinis bendrovės iš užsienio, iš už ES ribų. Ir iš dalies tai yra investicijos kurios nieko bendro neturi su Europos Sąjunga ir tuo labiau BŽUP. Tai yra kažkokie investuotojai iš jungtinių valstijų ar Rusijos, kurie ir yra finansuojami. Taip nepriimtina. Aš manau, kad radus tokias klaidas mes turėtume pagalvoti, ką pakeisti. Nes tam reikia naujo modelio, naujai padalinto pirmojo ramščio, e, tinkamos e, protingos konvergencijos ir e, taip pat pasižiūrėti, kokie yra mokėjimų prašymai ir jeigu mes tą užduotį atliktume protingai, mes galiausiai rast, sukurtume tinkamą BŽUP politikos sprendimą būsimam dešimtmečiui. Ačiū. Že powinniśmy Dėkuoju. Dėkuoju. Jūs e, turite omenyje, kad mes e, turime išlaikyti tuos aspektus, kurie pasiteisino BŽUP. Ponas Vaits. Aš manau, kad yra skirtingų požiūrių į tai. Aš turiu keletą klausimų pranešėjai. Ką jūs suprantate, kai sakote tikras ūkininkas? Galbūt tas, tai yra kalnakasys, kuris 70 procentų savo pinigų suinvestavo į kaimo turizmą. Ar tai yra tikras ūkininkas? O kaip tada atrodo, o ką kiti iš EPP galvoja apie tai? Ir mm, ką turime omenyje, sakydami, rinkos iškreipimo prevenciją? prevencija. Ar tai yra. E, kaip jūs iš, užkirsite kelią, ta, to, e, ar tai yra konkurencija tarp e, valstybių narių ir ar tai darysite nacionalin, e, ES lygmenių. Ir kodėl jūs kalbate apie viršnių ribų nustatymą? E, tai buvo ir 100 tūkstančių, 150 ir dabar jūs norite daugiau moduliavimo. E, 25 procentais mažiau e, e tam, e, lėšų tam, kas jau buvo skirta. Tai nėra viršutinių ribų nustatymas. Ir kai kalbame apie atlyginimus, tai manau, kad tai neturės jokios, jokio poveikio, būkime sąžininkai. 90 procentų mūsų e, ūkių nereikia 150 tūkstančių. Ir e, aš tikrai e, negirdėjau iš tų, kurie turi 10 ar 20 hektarų žemės, kad Mm, jie būtų reikalavę tų sumų. Jim Nicholson, taip, žemės ūkis yra dalis e, BŽUP sprendimo, tačiau e, nesame mes visi e, to dalis. Mes iš dalies esame dalis problemos ir turime pripažinti, kad kartais pinigai nusėda mūsų pačių kišenėse. Kai kurie žmonės nori, kad būtų prisimintas tas puikus darbas, kurį mes nuveikėme, tačiau prisiminkime ministrą, ministrę Kostinger. Jinai sakė, kad kad ji ketins, e, ketina kovoti ir išlaikyti žemės ūkio biudžetą. Tad e, jeigu mes pad, turėsime blogą rezultatą, tai gali bus, pras, e, būti prastas prisiminimas. Ačiū. Ponas Bogovič. Se tą parlament odločil. Dėkuoju. Visų pirma, aš tikiuosi, kad parlamentas priims sprendimą šito klausimo dar šioje kadencijoje. Diskusija yra sunki, kaip matome, tačiau mes turime dėti maksimaliai pastangas. E, taip pat per pusę sumažinimas finansavimo kaimo plėtrai taip pat yra labai, labai didelis sumažinimas ir tai yra klaida. Aš e, pasisakau už didesnį e, lankstumą ir subsidiarumą didesnį. Manau, kad tai svarbu ūkininkams. Taip pat aš pasisakau už šeiminių ūkių remimą. nes e, šeiminiai ūkiai yra svarbus mums aspektas. Taip pat e, mes turime pripažinti, jog e, šeimų ūkiai yra palankesni aplinkosaugai ir mes turime remti tokius ūkius ne tik tai žodžiais, bet ir teisėkuros priemonėmis. Tokiau, toliau jauni ūkininkai perimantis e, veiklą ūkiuose. Mes turime užtikrinti, kad daugiau jaunų ūkininkų būtų tame sektoriuje. Daug e, ūkininkų perima ūkius būdami 55 metų ir tai yra problema. Taip pat e, svarbus aspektai yra infrastruktūros, judumas, ūkių išmanumas, e, keitimosi ekonomika. Ir aišku, kyla rimtų problemų dėl e, socialinių aspektų, švietimo aspektų, nes tai labai svarbu, kad ūkiai galėtų išgyventi. Ponas Dauta, dėkoju pranešėjai už puikiai atliktą darbą, taip pat už tai, kad buvo e, išklausyta ir kitų e, kolegų nuomonė ir todėl buvo įmanoma parengti kompromisinius pasiūlymus. Žemdirbiai mato, kad taisyklės keičiasi visą laiką. Mes tai matėme omnibuso kontekste ir buvo priimta tam, tam tikrų naujų nuostatų dėl nuolatinių ganyklų, dėl susietų išmokų ir taip toliau. Ir kai tos priemonės jau tapo gyvendintos, dabar reikia kovoti, kad jos nebūtų vėl keičiamos. Aš manau, kad mes turime remtis tuo, ką mes jau esame įgyvendinę, susitarę su e, komisija ir taryba tai tuomet mes galėsim kažkaip išgyventi per, per ateinančius metus. Dabar dėl tų siejamų išmokų, susietų išmokų, tai šito klausimu mes manome, kad e, tokios išmokos turi būti išlaikomos tais atvejais, kuomet iškyla sunkumų, pavyzdžiui, ūkiuose gaminančiose mėsą kurie susiduria su sunkumais dėl ganyklų, pavyzdžiui. Toliau dėl viršutinių ribų 150 tūkstančių eurų, taip pat e, dėl e, pirmųjų hektarų finansavimo nuostatos. Tai čia reikia būti labai budriems. Buv anksčiau galiojusioje BŽUP matėme kokia buvo politikos dėl pirmųjų hektarų finansavimo rezultatai. Todėl turime būti atsargus ir budrus, nes iš principo tai labai svarbu palaikant smulkius ūkininkus. Vyno, vynogių ūkio e, srityje komisija taip pat pateikė savo pasiūlymus dėl viršutinių ribų ir čia labai svarbu, kad tos viršutinės ribos nebūtų viršėjamos, nes tai gali išlaipyti rinką. Dėkoju, ponė. Pirmininkė, ponas Būda, norėčiau padėkoti pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams už atliktą darbą. Keletas aspektų. Konvergencija visų pirma. Mes norime, kad BŽUP būtų veiksminga ir naudinga visiems ūkininkams, bet tam reikia suvienodinti išmokas rytų ir vakarų valstybių ūkininkams, todėl kad sąlygos labai skiriasi ir išmokos jiems labai skiriasi. Tad e, konvergencija, man regis, čia labai svarbus klausimas ir aš turiu nugastavimą dėl to. Toliau e, tie nauji ūkininkai, kurie pe, perima ūkius ir, ir ypač jauni ūkininkai. Jauni ūkininkai turi perimti ūkius, tačiau to nepakanka. E, kovojant su kaimų tuštėjimu. Dėl viršutinių ribų. Įsivaizduokime tokią situaciją. Aš apie tai kalbėjau su e, rum, Rumunijos ūkininkais. E, nauji ūkininkai turi gauti paskolų iš e, banko, kad galėtų pradėti savo veiklą. Ir Jeigu jie neturės pakankamai išmokų, tai jie negalės e, nei gauti paskolų, nei pradėti savo veiklos. Mes turime remti tokius e, ūkininkus. Aišku, galbūt e, yra ir piknaudžiavimo, tačiau labai didelė dalis ūkininkų dirba sąžiningai ir jie gali subankrutuoti, jeigu neturės pakankamai pajamų. Mes e, turėtume prisimti atsakomybę ir pabandyti tai padaryti. Taip pat e, reikėtų atsisakyti to e, gyvūnų ženklinimo, nes dėl to nukenčia taip pat daug ūkininkų, ponė pirmininkė. Kalbant apie nuostatas, kurios palankios mažoms ir vidutinėms įmonėms, kaip sakoma, tačiau mes priklausome nuo komisijos biudžeto apkarpimų. Ar jūs e, nenorėtumėte įtvirtinti daugiau demokratinės dimensijos tokios biudžetinės katastrofos kontekste? Dabar komisija atrodo, jog jinai nori išsaugoti tai, kas iki šiol pasiteisino kontrolės ir sertifikavimo srityje. Tačiau ką mes čia kontroliuojam ir ką sertifikuojam? Ar iš tikrųjų tai, ko jūs norite ir ką siūlo komisija, yra tie patys dalykai? Mes nesuprasime, kokia bus konkreti padėtis, kol nežinosime, kiek biudžeto yra e, numatyta. Aš e, tai akcentuoju per kiekvieną posėdį. Dėl jaunų ūkininkų, kas antras toks ūkininkas pradeda savo veiklą neprašydamas išmokų ar pagalbos, todėl kad tos pagalbos gavimas yra per daug komplikuotas. Tai taip pat mums turėtų atverti akis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui už puikiai atliktą darbą. Iš tikrųjų, klausimas labai sudėtingas yra ir laiko pranešimo rengimui buvo mažai. mažai. Biudžeto apkarpimai mūsų nuomonė yra neprimtinas dalykas ir jis ypač skaudus yra atokiausiems ES regionams. Tad e, būtina šiame kontekste taip pat akcentuoti tuos projektus, kurie yra orientuoti tik į žemės ūkį. Antrasis ramstis, galvojant apie tokiausius e, regionus, mano nuomonė, čia e, reikėtų stipresnio ryšio tarp įvairaus lygio institucijų vietinio, regioninio E, lygmens institucijų visų pirma, nes viskas neturi eiti vien tik tai nacionaliniu, e, centriniu lygmeniu. Pranešėja taip pat e, pabrėžė įvairias išmokų, įvairius išmokų tipus. Atokiausi regionai bus įrašyti į strateginius planus, tačiau mes turime vietiniam lygmeniui palikti galimybę dėrėtis tiesiogiai su komisija. Žinau, kad tai svarbus aspektas taip pat ir, pranešė, ir šešėliniams pranešėjams. Pone pirmininkė, panas Luozo, kalbant apie DFP, mes turime žinoti, kiek naujai BŽUP bus skiriama finansavimo. Europos parlamentas turi priešintis bet kokiam biudžeto apkarpimui ir Jeigu e, DFP nebus patenkinamas, patenkinama, mes turėtume galėti ją atmesti. E, kalbama apie bandymą išvengti BŽUP renacionalizavimo, tačiau būtina atsižvelgti į e, Taip pat kalbama apie tai, jog būtina atsižvelgti į e, kiekvienos valstybės ir, ir, ir jos regionų specifiką. Mes turime kovoti su komisijos požiūriu, kuris pasireiškia tuo, kad norima, kad e, dominuotų rinkos, vien tik tai dėsniai rinkos diktatas. Mes turime priimti sprendimą dėl taisyklių dabar nes e, antraip komisija priims sprendimą vėliau dėl tų taisyklių ir mes neturėsime tam e, įtakos, nes e, nedemokratiniai procesai yra vis dėlto dar pernelyg dominuojantis. Mes turime galvoti apie pagrindinius tikslus, mes turime galvoti apie intervercijos priemonės, turime taip pat kritikuoti uh, prekybos politiką žemės, susijusią su žemės ūkio sektoriumi. Laisvos prekybos susitarimai daro daug žalos mūsų žemės ūkiui. Taip pat e, reikia pasakyti, jog sugriežtintos e, sąlygos taip pat e, daro neigiamą įtaką. Žemdirbės, žemdirbėms sunku pase, pakelti priemonės dėl e, aplinkosaugos padėties gerinimo. Ponas Jar. Dėkoju, pirmininkė. Na, žinome, mokslininkai jau patvirtino, kad e, gyvenimas pasa, Žemėje e, neamžinas ir dar turime 600 milijonų uh, metų prie save. Tad tikrai žemės ūkis yra tas rytis, už kurią reiktų kovoti. Taigi, mes dabar esame e, tam tikros srities politikai, kurie turi daryti kompromisus. Ir e, kolegė pranešėja ieško kompromisu, neatstovauja vienos politinės frakcijos interesams. Mes turime kovoti. Dabar dėl viršutinių ribų nustatymo. E, Aš noriu pasakyti, kad e, nepatinka man tai, ką pasakė ponas Dorfmanas, tačiau mes turime pagalvoti, kaip mes galime išvengti e, tų viršinių e, ribų. E, ar mes norime e, konkurenciškai. Le, e, silpnos e, struktūros, ar mes norime konkurencingų darbo vietų. E, Manau, kad e, bet kokią reformą mes turime labai išsamei aptarti. Ir ankstesnėme pranešime taip pat buvo paminėta, kad reikia nepaminėti, jog žemės ūkio e, centre yra e, tam tikri dalykai, kurie turi būti centre. Ir tai Aš sutinku su kolega, kad nauja politika reiškia, kad mes turime išlaikyti BŽUP, tačiau dabar mes turime remtis, e, visu, panalizuoti visas nacionalinės praktikas ir rasti geriausią praktiką. Ačiū. Dėkoju, ponia Dėkoju. Pane Rodrygės, porą klausimų trumpai. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad viršnė riba yra nepaprastai svarbu. Yra labai svarbu e, išlaikyti ir gyvendinti viršnės ribas, nes tai yra vienintelis <coughs> būdas perskirstyti paramą ir remti smulkius ir e, vidutinius ūkius. Aš e, tris e, tipus siūlau ribų 30 tūkstančių geros. E, e, tuose teritorijose, kur palankios sąlygos, 40 vidutinio palankumo ir 60 tūkstančių kalnuotoms vietovėms. E, tokia turėtų būti virštė riba ir manau, kad tokiu būdu mes galėtume perskirstyti paramą ir tikrai paremti smulkius vidinius ūkininkus. Antras dalykas man labai svarbu yra e, kad prisimintume tai, jog e, parama turi būti numatyta e, smulkių vidutinių ūkių ūkininkams ir reikia e, numatyti tiems žmonėms tokią paramą, kad jie galėtų išgyventi, ypač tam tikrose zonose, tiems, kurie neturi kitokių būdų užsiktikrinti pragyvenimą. Ir manau, kad apie tai reikėtų kalbėti, apie, apie tai kalbėti mūsų diskusijose, jeigu mes norime išlaikyti teritorijose žmonės, kurie užsimtų gamybą ir kurie e, dirbtų toliau, išliktų aktyvus žemės ūkija. Dar vienas dalykas, reikia deramai apibrėžti, e, kas yra. Kas yra tikrasis ūkininkas ir kas yra ūkininkas užsimantis ūkininkavimu tik tam tikrą laiką. E, komisijos narys nuolat sako, kada mes turime balsuoti dėl bendrosios žemės ūkio politikos, bet ar mes e, turime laikytis komisijos primestų terminų, ar turime e, dirbti tiek, kiek reikės, kad užsitikrintume gerą darbo rezultatą. Ačiū. Pone Petir. Hvala vam gospodine predsjedniče. Prije svega čestitam kolegici Heranz na trudu i vremenu koje ulaže u Dėkuoju, gerbima. Gerbiamas pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjai. E, tikrai labai sudėtingas klausimas, jei teko e, Noriu padėkoti už visą sudėtingą darbą, už tai, kad atsižvelgiai mūsų pakeitimus, taip pat, e, kad tai traukta į kompromisus. Mums reikia išlaikyti Europinę bendrąją žemės ūkio politiką, taip pat užsitikrinti visiems galimybę rasti savo erdvės Mes tikrai norime, kaip sako pranešėja, kartu atsinaujinimo. Tai turėtų būti vienas iš prioritetų bendrosios žemės ūkio politikos ir tam reikėtų numatyti bendroje žemės ūkio politikoje jaunimo vaidmenį. Aš manau, kad mes visi dėl to sutarėme ir matau, kad ponė Rens Garcija pritarė mūsų pasiūlymams ir kad komisija su tuo sutinka. Dar vienas e, klausimas - moterų vaidmuo e, kaimo gyvenime, kaimo vietovėse. E, kol kas apie jį buvo nedaug kalbama ir pateikta yra nemažai pakeitimų. Gerbiam pranešėjai atsižvelgia į tuos pasiūlymus ir e, reikėtų taip pat išlaikyti specialias programas skirtas e, moteriams pranešėja. E, pritarė tam, komisija atsisakė tos minties ir aš nemanau, kad tai yra gerai. Mes, mūsų partijos frakcijos laikosi skirtingų pozicijų, bet tikiuosi, kad mes visi sutarsime ir rasime geriausią sprendimą būsimai bendrai žemės ūkio politikai. Dėkuoju. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pripažįstu, jog esu pakankamai sunerimęs, matydamas, kaip vyksta diskusija. Diskusija vyksta taip, tarsi mes e, nagrinėtume dar pirminėje stadijoje per BŽUP ir nagrinėtume kokį savo iniciatyvą parengtą e, pranešimą. Tuo tarpu balsavimas jau vyks greitai, kovo šeštą dieną, laiko liko mažai ir uh, mes matome, kad dar lieka daug darbo. Tas e, projektas reformos, į kurį beje mes nežiūrėjome kaip į labai rimtą BŽUP reformą, mes daugiau suprantam tą reformą kaip tokią administracinę ar techninę e, reformą. Ir e, matome, kad čia siekiama supaprastinimo ir didesnio subsidiarumo, bet matome taip pat, kad šitie dalykai realiai nėra pasiekti mes turime suprasti, jog teisėkoros procesui reikia daugiau laiko ir kad mes dabar neturim pakankamai laiko tam, kad deramai ir kokybiškai atliktume savo darbą kaip parlamento e, nariai. Tad mes e, matome, kad reikia dar pagilinti daug įvairių aspektų. Aš paminėsiu tris iš jų. Viršutinės e, rybos, tai yra esminės karbos klausimas. E, Aš noriu padėkoti pranešėjai, nors e, aš manau, kad tos viršutinės rybos galbūt per daug e, didelės, tai yra susiję taip pat su e, perskirstančiomis išmokomis ir šeimų ūkiais. Viršutinės rybos jiems galbūt turėtų būti peržiūrėtos ir taip pat susijėtos. Susijėtoji parama Kol kas šitas klausimas nėra dar iki galo, šitas aspektas taip pat nėra iki galo aiškus, tad dėl visų šitų mano minėtų aspektų reikia papildomų patikslinimų. Me, nes atrodo, kad Europos parlamentas vis dėlto turės nepakankamai stiprią poziciją per trilogus ir paskui galime dėl to gailėtis, dėl to, kaip atrodys BŽUP. Aš manau, kad. E, aš manau, kad per 15 mūsų komiteto darbo metų e, tarsi mes neturėjom laiko niekam, jokioms rimtoms problemams išspręsti. Ponas Dajar, tris minutės. Thank you very much, Chair, and uh, let me start by, by joining all of you who... Uh, dėkoju. Aš prisijungsiu prie, tuo, prie tų, kurie pagyrė šešėlinį pranešėją, šešėlinę e, pranešėją ir visus tuos, kurie dirba kartu tam, kad sumažintų 5000 pakeitimų. Ir kad e, vėliau turėtume konstruktyvų e, darbą, pagrindą darbui. Ir e, tikiuosi, kad komisija galės suteikti jums visą reikiamą pagalbą ir esame pasirengę tai padaryti iki nustatytų jūsų terminų. Aš paminėsiu keletą dalykų, apsiribosiu bendrais bruožais. Pirmiausia, norėčiau priminti, kad naujas įgyvendinimo modelis, kurį siūlo komisija, yra uh, E, siūlo ne tik tai, kad e, dabartinė mūsų sistema paremta taisyklių laikymus, kuri yra įdėkta e, horizontaliajame teisės akte, e, yra tik tai viena medalio pusė. E, ji reikalauja valstybių narių subsidiarumo atsakomybės parengti savo planus. Ir tos taisyklės, kurias mes turėtume kurti kartu ES lygmenių, turėtų būti apribotos tik tais baziniais dalykais ir tais elementais elementais, kurie mums atrodo būtini tam, kad užtikrintume mūsų politikos bendrumą. Komisija stengiasi apriboti uh, E, skirtingas intervencijas e, pagal sektorinės programas. Ir mes manome, kad tai yra visiškas minimumas, e, kuriuo remiantis tada valstybės narės gali spręsti savo specifinius poreikius. Kartais per dėrybas be abejo grįžtame prie tokios sistemos, kada ES lygmenių yra analizuojamos visos detalės, tačiau mes rizikuojame, kad sistemą sužlugdysime, nes grįžtame prie tokios situacijos, kai valstybės narės ateis pas mus ir sakys, darykim kažką tikro, kas būtų naudinga aplinkai, ūkininkams ir taip toliau. Tačiau negalime, nes ES taisyklės mus apriboja ir e, e jos e, keičiasi vos ne kas du metus ir tada valstybės narės nuleidžia rankas. E, Kitas dalykas, jeigu jūs grįžtumėte prie tų detalių taisyklių, tai be abejo, kiekvienas iš jūsų esate jau apie tai užsiminę. Kontrolės, e, komisija turės tai kontroliuoti. Tai bus e, senosios sistemos kontrolė ir auditas, kurių mes norime atsisakyti ir e, tai pakeisti vykdymo sistema ir, ir rezultatais paremta sistema. Uh, Norėčiau pateikti Jums aiškus pavyzdžius. E, Jūs dauguma minėjote nuolatinės ganyklas, daugiametės ganyklas. Ir mes e, turime e, daug problemų su daugiametėmis daugiamečiais žalynais ir mes sprendėme labai daug e, problemų, su kuriomis susidūrė valstybės narės ir e, tas dėrybas mes sėkmingai baigėme 2017 metais. O ką komisija dabar siūlo, kalbant apie susietąją paramą? Atrodo, kad e, minim. Um, E, minimalių, minimumo nustatymas e, daugiamečiam žalynams yra tai, ko nori daugelis valstybių narių. Ir e, valstybės narės pagal dabartinės taisyklės apibrėžia daugiamečių žalynus. Ir mes sakėme, kad šitie elementai yra pačių valstybių narių kompetencija. Ir dabar atėjo tas laikas, kai mes dabar E, Periname ir į kitas sritis, e, kur mes e, taip pat numatome labai aiškias taisyklės ES lygmenių. Dabar kalbant apie patį ūkininko suvokimą valstybės narės reikalauja, kad būtų taikoma daugiau kontrolės ir administracinio darbo ir su labai ribotų papildomų su labai ribota papildoma išeiga, tai yra, yra tokių žmonių, kurie neturėtų gauti tų papildomų mokėjimų, e, tačiau e, kaip e, galiausiai tai turėtų būti savanoriška schema. Ir mes turime turėti labai aišku tikro ūkininko apibrėžimą ir apibrėžimą E, tokį bazinį ir visą kitą pačios valstybės narės turi apibriežti. Taip pat mes e, pereiname, mes siekiame pakeisti sistemą, pereiname nuo tos, kuri paremta taisyklės, prie tos, kuri paremta rezultatais. Be abejo, mums reikia naujų sistemų, kad tos sistemos tinkamai veiktų. Ir be abejo, tam, kad ta sistema leistų komisijai laikytis savo terminų, ypač kai kalbame apie metinį biudžeto patvirtinimą parlamente. Ir be abejo, mums reikia metinės informacijos dabar, bet ne apie teisės aktų laikymasi, o apie valstybių narių rezultatus. Tad e, iš valstybių narių mes lauksime ataskaitų, kurios labai svarbios komisijai, tam, kad mes galėtume atlikti biudžeto, e, e, kad mes kad galėtume vykdyti biudžeto patvirtinimo procedūrą parlamente. Ir Tai reikštų, kad jeigu mes pakeistume sistemą, tai ta sistema patirtų labai didelį smūgį ir turėtume e, nepamiršti to tada, kai rinksimės skirtingus šių mūsų e, pasiūlymo dalių elementus, kurie susiję su plano suformavimu ir metinės ataskaitas su matėmis ataskaitomis. Tai taip pat yra susiję su terminais. Klausimas, kurį jūs keli kėlėte, ar tai yra vasario 15 ar kita data. E, e, tai yra metinės ataskaitos, kurias valstybės narės kas neturi pateikti. E, na, kai kurie rūpinasi, kad šita data yra per ankstyva, valstybėms narėms yra daug daugiau, reikia daug daugiau laiko. Tačiau mūsų mintis yra tokia Tos ataskaitos bus daugiausia sukoncentruotos į e, kokybin, e, kiekybinę informaciją. Dauguma 75-80 procentų mūsų mokėjimų yra e, pateikiami, e, mokėjimų sumokami e, pagal plotą. Ir šitos intervencijos turi būti daromos iki birželio 30-osios, paskui iki metų pabaigos. Visa informacija yra aiški, ji turi suplaukti į mokėjimo agentūras valstybės narės ir tada mokėjimo agentūros turi išanalizuoti tą informaciją iki vasario 15-osios ir atsiųsti komisijai. Šių ataskaitų vienas, du pagrindiniai ramšiai, tai yra e, rezultatų rodikliai ir e, išeigos e, rodikliai, rodikliai. Išeigos rodikliai tai yra hektarų skaičius, tai yra skaičiai. Tiesiog tai yra valstybių narių informacinių technologijų sistemose, tai ne kažkokia mokslinė fantastika. Ir E, rezultatų rodikliai, tai yra e, nuokrypiai nuo to paties rezultato vienais metais palyginus su kitais metais. Tai yra kiek procentaliai kažkas padidėjo. Pavyzdžiui, ekologinės produkcijos e, kiekis anais metais ir šiais metais ir koks yra skirtumas. Tai yra tas kiekybinis rodiklis procentais ir jį paskaičiavus reikia atsiųsti komisijai. Tad mes manome, kad ta pati sistema yra puikiai suvaldoma valstybėms narėms, kas kasmet. Na ir dar keletą labai specifinių dalykų. Pirmiausia, tikslai. Be abejo, tai yra labai aišku, nes tikslai yra vienas iš pagrindinių mūsų pasiūlymo elementų ir parlamentas siūlo pakeisti tikslo formuluotę. Aš norėčiau tik perspėti, kai mes pakeičiame E, mūsų tikslų formuluotės ar papildome naujomis, nes turime nepamiršti, kad tai labai įtakoja rodiklius kurie yra vieno iš mūsų pasiūlymų priedę. Apie jį valstybės narės turi pranešti. Taigi abi, abu šie dalykai yra visiškai neatsiejami. Ir mes negalime pakeisti vieno dalyko, nepakeitę kito. Ir um, svarbu, kad visa sistema funkcionuotų. Dabar dėl deleguotų ir gyvendinamųjų teisės aktų, kai kurie iš jūsų sakėte, kad nu, mes turėtume rodiklius sumažinti. Mes atsižvelgėme į dabartinius reglamentus ir kiek deleguotų ir gyvendinamųjų teisės aktų mes turime ir palyginame e, tas galės su naujuoju reglamentu, strateginiu komisijos planu ir horizontaliuoju reglamentu. Ir Bendrai tariant, mes įgaliojimų skaičių sumažinome beveik pus per pusę. Uh, 50 procentų. Taigi, dabar valstybės narės ir parlamentas ragina mažinti e, tuos rodiklius ir mes labai rimtai žiūrime į tokį reikalavimą. Dabar dėl viršutinių ribų nustatymo. Tai yra labai politinis klausimas, jis susijęs su DFP dėrybomis ir noriu tik priminti, kad e, viršutinių ribų nustatymas ir perskirstimo mokėjimai. E, nėra naujai pridėti į mūsų pasiūlymą. Mes savo pasiūlymę numatome privalomą ribojimą, e, viršinių ribų nustatymą ir privalomą perskirstimą. Ir tuo mes tengiamės padėti mažiesiems ūkininkams. Mes negalime padaryti vieno, jeigu padarysime kitą ir atvirkščiai. Ir e, šiuos dalykus turi įgyventi valstybės narės kartu. Na ir galiausiai e, norėčiau pat E, e, kalbant apie e, nutolusius periferinius regionus, noriu papasakoti, kad mes valstybėms narėms suteikėme galimybę lanks, ir lankstumą sukurti savo BŽUP strateginį planą, atsižvelgiant į e, nutolusių regionų ypatumus. Labai ačiū. Ani posūs pravozdavca. Gerbiam pranešėjai. Labai ačiū, gerbiamas pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems iš jūsų už jūsų pastebėjimus ir, ir e, jūsų įnašai mūsų darbus. Gaila, kad išėjo ponas Suitima, nes e, norėjau jam palinkėti sėkmės e, rinkimuose, kaip jis ką linkėjo man ir e, tikiuosi, kad ir jis grįž į naują parlamentą. E, mes e, suprantame, kad bendro žemės ūkio politika yra tiesiogiai susijusi su gyventojais, dėl to tiek daug diskusijų ir mes e, ją rūpinamės, bet stovaudami bet kokiai politiniai jėgai. Dėl darbo metodo klausimai buvo pateikti. Man e, šiek tiek keista, kad kai kas kelia klausimus, nes visuomet procesas toks pat, teikiami kiti E, pakeitimai, pranešėjas analizuoja juos, grupuoja ir paskui e, rengia pasiūlymus, kurie atitiktų kaip galima e, plačiau pozicijas įvairias. Mes dirbame techninių lygmenių ir kai kyla poleminių tam tikrų dalykų ar kai techniniuose sprendimuose negalima įspręsti nesutarimų, tuomet šešėliniai pranešėjai daugumos ar vienbalsiškumo principų pritarė pasiūlymams. Taip, pakeikiau kiekvieną straipsnį, dirbame kaip kitaip, būtent e, ar tik, atsiprašau, straipsnį. Straipsnė yra ir pats svarbiausias dalykas - tikslas e, straipsnis e, minimaliausia pasiūlymo dalis jau seniai svarstome, būtent pagal straipsnius, kaip kitaip mes galime svarstyti, nes paskui, e, kai balsuosime, norime žinoti, ar pritarsime pranešimą ar ne. Chaosas nuo pat e, pradžios e, matėme techniniuose susitikimuose, jeigu ne išsprendžiamas klausimas, jis perduodamas šešėlėms panešėjams, paskui grįžtame prie naujo klausimo. E, chaosas e, yra maksimalius pasiūlymus teikti ir nerasti sprendimo. Aš ar sakyti, kad mano yra pasiūlymas geriausias ir absoliučiai. Absoliuti tiesa, chaosas yra tada, kai aš sakau, kad mano nuomonė yra svarbiausia ir kitų man visiškai nerūpi. Uh, chaosas, e, trys šešėliniai pradėšiai vienam dokumentui, chaosas e, dalyvauti frakcijai, e, atsiųsti penkis dalyvius į techninį susitikimą. Chaosas yra uždaras susitikimas ir bendravimas iš jo per Skype su žmonėmis, kurie yra už salės ribų. Tai yra chaosas ir tas chaosas klaidina visus žmonės. Pone Agilera kėlė tam tikrus klausimus, gaila, kad jie taip pat išėjo. Uh, jos frakcijos pozicija yra kitokia, negu kad ji pristatė. Nežinau, kaip dirba socialistai ir kaip, mm, e, ką jie nusisprendė. Mes, EPP, jau penktą, rengėme penktą sustikimą. Mes darbo grupėse svarstame klausimus, paskui frakcijoje, jeigu jų neišsprendžiame. Uh, uh, mes e, kalbame ne Cervanteso kalba, bet Šekspyro kalba per susitikimus savo. Tai yra angliškai ir siekėme sutarti. Bet kokiu atveju aš noriu Jums pasakyti, kad reikia e, frakcijoms susitelkti ir dirbti kaip ir e, svarstant kitus dokumentus. Bet man atrodo, kad yra žmonių, kurių tikslas politinis yra nepriklausomai nuo rezultato pasiektų atmesti darybas. Uh, Aš norėčiau paprašyti, kad jeigu taip gatinate elgtis, tai pasakykite kaip galima anksčiau, kad nenorite susitarti. Jeigu taip yra, tai tegu jį pasako tie žmonės ir leistų dirbti tiems žmonėms, kurie nori susitarti, kurie nori dėrėtis ir kurie nori rezultato, kuriam galėtų pritarti dauguma šio komiteto narių. Taigi viskas taip turėtų būti. Ponas Vait. Sas klausė manęs apie e, tikruosius ūkininkus ir klausė, ką aš galvoju apie tos tikruosius ūkininkus. Aš turiu Jums pasakyti, kad jo e, frakcija pateikė pasiūlymą e, kompromisinį pasiūlymą dėl tikrųjų ūkininkų. Ir tas apibrėžimas panašus į komisijos pasiūlymą nėra toks pat, nes palieka e, lankstumą valstybėms narėms nes galbūt e, Rumunijoje, kaip kolegos frakcijos man sakė, yra e, ta problema, kad e, ūkininkai negali išgyventi žemės ūkio ir dauguma jų dar turi kitą darbą. Taigi turime apibrėžti, palikti laisvę apibrėžimo valstybėms naims, kad jos priderintų jį prie savo sąlygų. Man atrodo, kad taip yra logiškiausia, nes kitaip mes atsitrenksime į. Uh, e, E, tarybos sieną. Pone Dantan, sėskitės. Ir e, proaktyvi veikla gamybinė turi būti e, siejama su e, apibrėžimu mes kitaip e, prasilenksime su papo taisyklėmis, bet e, mūsų taip pat tikslas yra šeimos ūkių modelį išsaugoti. Ir tai yra keletas dalykų, kuriuos e, turime ginti, ponė Dantanai. Jūs kalbėjote apie omnibus sprendimus teisingai. Prieš metus, mėne... prieš 13 mėnesių patvirtinti yra š... tie dokumentai ir jie išsprendė daug problemų. Jeigu mes pateiksime geresnį pasiūlymą, puiku, bet jeigu ne, galima grįžti prie jų. Ir daug deputatų savo pakeitimais tą ir e, siūlo grįžti prie omnibus gerai. Pasižiūrėkime, ar vienbalsiai pavyks susitarti, bus puiku, jeigu dauguma pritars labai gerai, jeigu ne, tai ir turime e, labai gerą dokumentą. Aš norėjau padėkoti kolegai, kuris kalbėjo apie naujus ūkininkus. E, tai klausimas, kuris man labai svarbus ir e, žinau, kad daugumą valstybių narių reikia rasti sprendimą. Reikia užtikrinti, kad žmonės, kurie įsijungia e, į šį sektorių, ateina iš kitų sektorių, pavyzdžiui, pramonės, kur darbo sargos jų netenkina. Pone Andriu, Jūs galite paprašyti savo šešėlinių pranešėjų, kad pateiktų pasiūlymus, bet e, aš galiu Jums pasakyti, kad techninių požiūrių dar labai daug, ką mums reikia padaryti. E, kalbame apie politinius klausimus, EPP kalbėjome apie tai, reikia, kad kalbėtų apie tai kitos frakcijos ir pasižiūrėtume, ar mums pavyks susitarti. Labai ačiū, dirbsime toliau ir dar kartą ačiū visiems. Przyłączam się do podziękowań, które zostały do Pani skierowane. Labai ačiū. Aš taip pat norėčiau prisijungti prie e, tų, kurie dėkojo Jums. E, Dėkoju sekretoriatui, darbuotojams. Manau, kad nežiūrint mūsų skirtumų, vis tiek kažkaip žengėme į priekį. turėtume prisiminti, ką jau esame pasiekę. Dar kartą Jums ačiū, o dabar pereisime prie kito klausimo. Tai yra reglamentas dėl bendro rinkos organizavimo ir mūsų pranešėjas e, ponas Andriu dabar pristatys šį klausimą. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau aš keletą žodžių pasakyti apie pranešėjos pasisakymą paskutinį dabar, prieš tai klausimą nagrinėjant. Jinai paminėjo socialistų frakciją tame kontekste ir atrodo, kad iš to pasisakymo, kad EPP pozicija yra labai vieninga, tačiau e, koordinatoriaus dabar salėje nėra, bet e, Manau, kad e, turint omenyje, kokia yra sudėtinga padėtis, vis dėlto tie, e, tie, tie komentarai galbūt ne visiškai atspindėjo padėtį. Norėčiau padėkoti sekretoriatui ir e, visai savo komandai ir kitiems kolegoms, kurie prisidėjo prie pranešimo rengimo ir prie kompromisinių pasiūlymų rengimo. Čia kalba sukosi apie produkt, e, e, žemės ūkio produktų rinkų organizavimą, rimatizuotų vyno produktų apibrieštis, aprašymo, patikimo, ženklinimo, geografinių nuorodų, apsaugą ir taip toliau. E, mes gavome virš 600 E, pakeitimų. Mes e, jau nuo pat e, rudens pradžios nagrinėjome tos pakeitimus ir mes aišku atsižvelgėme į visus tuos pakeitimus Mes tai darėme per e, šešėlinių pranešėjų posėdžius ir techninius e, posėdžius išnagrinėjome ir virš 400 pakeitimų, kurie susiję su straipsniais. Ir aš juos pakomentuosiu e, dabar. Visų pirma, dėl bendro rinkos organizavimo tai yra dar toks aspektas, dėl kurio nėra galutinio e, susitarimo. Čia kalba sukasi ir apie e, finansinį reglamentą ir sąsajas e, su juo dėl trečiojo straipsnio susitarėme taip pat, dėl šeštojo straipsnio su šešėliniais e, pranešėjais Taip pat e, dėl referencinės ribos septintame straipsnėje e, minimos, nes teismas anuliavo šį straipsnį ir mes atlikom atitinkamos pakoregavimus, kad būtų atspindėta teismo sprend, te, atspindėtas teismo sprendimas. Vienuoliktas straipsnis dėl e, in, intervencijų. Taip pat e, dėl jų pradžios ir pabaigos. Tai minima 13 straipsnėje, toliau 20 straipsnis dėl leidimų e, vynoginams sodinti. Mes su šešėliniais pranešiais aptarėme šitos e, aspektus, lygiai taip pat kaip ir geografinės nuorodas, 96 straipsnis dėl deleguotų teisės aktų bei e, dėl sąlygų keitimo vynui. Dėl tų temų, kurios jau yra beveik užbaigtos, tai čia dar lieka klausimas, e, kuris nagrinėjimas 14 straipsnėje, nes čia iškyla kai kurių redakcinių sunkumų, formulavimų sunkumų, bet nėra jokių didesnių sunkumų dėl turinio. Toliau 15 e, straipsnis, čia taip pat dar reikės papildomų diskusijų, e, tačiau tik tai dėl formuluočių, bet e, dėl turinio, dėl politinio turinio neiškyla problemų. Toliau dėl vaisių ir daržovių mokyklose buvo pakankamai intensyvi diskusija, mes uh, E, norime, kad e, tas planas būtų perkeltas į strateginius e, planus. Techninėje grupėje mes apie tai diskutavome, tačiau per šešėlinių pranešėjų posėdžius šitas klausimas dar neaptartas. Toliau dėl vyno, dėl naujų vynogynų išsaugojimo priemonių. Tai turėtų būti aptarta per techninius posėdžius dėl leidimų vynogynams. Šitas klausimas buvo aptartas tik tai techninėme posėdėje, politinis, poli, politinė darbo grupė turi dar jį aptarti dėl priedų, dėl žemės ūkio produktų, kurie ten yra minimi, vyno įvairių kategorijų diskusijos prasidėjo šiandien, tai yra dėl e, e, nealkoholinio vyno. Politinė diskusija prasidėjo šyrit, tačiau jinai vyks toliau. Tai yra labai svarbi tema, svarbus aspektas vyno sektoriuje. Du Ispanijos pakeitimai siekia 2 naujus produktus sukurti, tai yra vynai, kuriuose nėra cukraus. cukraus. Mes e, norime taip pat, kad e, vartotojai būtų informuojami apie tai, ar vyne yra cukraus pridėta ar ne ar yra koncentruota misa ar ne, ir kad būtų pateiktas sudėties sąrašas. Mes e, pradėjom tą diskusiją šyrit, bet jai reikės e, daug laiko, man atrodo, nes tie aspektai yra svarbus. Toliau 81 e, straipsnis dėl dėl vynogių. Čia taip pat e, diskusijos dar tęsis ilgiau, todėl kad e, diskusijos įstrigo dėl Vitis Abruska, nes e, šitie dalykai taip pat yra pakankamai problematiški. Toliau dėl 93 straipsnio, tai yra kilmės vietos nuorodos. Šitie dalykai dar turėtų būti aptarti politinių klausimų e, grupėje, be kitako ir aspektas dėl e, abrusko vynogių e, veislės. Jeigu kalbam apie pelkoholinius vienus ir atitinkamus šitos aspektus, tai atrodo, kad sutarimas yra dėl ženklinimo ir dėl aplinkosauginių aspektų. Envy pranešėjas dalyvavo mūsų šešėlinių pranešėjų e, posėdėje. Šitie dalykai susiję su 119 straipsnio nuostatomis. Čia neiškylo didesnių problemų. Aptariančių klausimą su Envi pranešė, nežinau, koks yra Envi komiteto balsavimo rezultatas dėl ženklinimo ir dėl sudėties. Tai yra 19 straipsnis. Tai diskusija šituo klausimu turėtų tęstis dar toliau. Lygiai taip pat ir dėl aspektų susijusių su dematerializuota būtelio forma. Toliau aš dėl e, visiškai nealkoholinių vinų diskusija taip pat dar turės tęstis toliau, nes yra nesibaigus. 152 straipsnis šitas klausimas buvo išnagrinėtas e, techninėje darbo grupėje. Šit, šitos temos buvo aptartos tik tai techninėje grupėje. Atrodo, kad politinių problemų šios straipsnio platmėje neiškils. Dėl geografinių nuorodų ir kilmės vietos e, nuorodų, dėl e, apsaugos šitų nuorodų, registravimo bei e, sutartinių įsipareigojimų keitimo. Šitie dalykai taip pat buvo e, aptarti. Tad e, tiek būtų apie šį e, reglamentą. Ponas Danta, trys minutės. Kaip, e, kadangi, kadangi pranešėjas beveik viską pasakė, tai aš e, nedaug ką ir pridursiu. Tai yra toks teisės akto pasiūlymas, kuris koreguoja tik tai kai kurios aspektus, panašiai kaip ir omnibuso atveju. E, Kontrovertiškiausi klausimai susiję su e, vynu, su, su lambrusko e, vynu, be kitako. Ir čia yra siekiama kompromiso intergrupė dirbanti vyno klausimų, čia gali tart, e, aišku, savo žodį ir būti naudinga, na, o šiaip viską daugiau pasakė pranešėjas. Taip trumpai apie vyną kalbėjote, beveik neįmanoma taip kalbėti. Dėkoju, pirmininkė, pana Miller. Ir aš labai trumpai norėčiau pasakyti, e, liberalai e, labai konstruktyviai su mumis dirba bendrožios rinkos organizavimo e, srityje ir e, be abejo remiasi omnibuso reglamentu. Mes labai džiaugiamės, kad e, mokyklų maitinimo programa yra įtraukta į, grįžo į strateginius planus mes to džiaugiamės, e, nors mūsų frakcijoje mes turime skirtingas pozicijas dėl, tos. dėl to. Nacionalinėse valstybėse be abejo visą tai turi būti įdėkta ir ne, priklauso nuo to, kaip, kiek svarbi šita tema nacionalinėms valstybėms. Taip pat, kalbant apie. E, sumažinto al, um, alkoholio kiekio, sumažinto alkoholio kiekį turinčius vinus arba be alkoholinius vynus. Taip, tam yra rinka ir ne, manau, kad mes turime leisti patiems vartotams apsispręsti, ar jie nori tokių produktų ir ar juos pirks. Mes e, kalbėjome apie įvairias e, situacijas ir žinome, kad e, yra tokių situacijų, kai negalima leisti jokio alkoholio. Ir

tada e, tokioje situacijoje e, galima būtų žmonėms vartoti belkoholinį e, vyną ar gėrimą. Ir kalbant apie uždraustas vynogių veislės, mes pritarėme šitam pasiūlymui, kuris buvo išsakytas, nes manau, kad reikėtų prisiminti ir tas senasias veislės. Ir aš manau, kad mes labai konstruktyviai dirbame kartu. Noriu padėkoti ir pranešėjai, ir kolegoms už puikų bendradarbiavimą. Ačiū. Gas. Pone, ponas Viegas. Jau. E, Labai ačiū, pirmininkė. Taigi, mes prieš strateginės kryptis, e, kurios ir su š, prie šį pasiūlymą komisijos, e, nes tai susijęs su bendra žemės ūkio politika. Kodėl todėl kad esame e, įsitikinę, jog e, e, apsaugos mechanizmo pakeitimas priemonėmis, kurios leis pasirinkti reguliavimo tipą, yra nenaudinga. Ir reikia kalbėti apie intensyvų ūkininkavimą, e, kuriame naudojama nepaprastai daug priedų, cheminių priedų. Tai nėra tinkamas e, būdas dirbti toliau, nes tai e, sukurs tik labai daug neigiamų padarinių ir bus negrai. Pažiūrėkime, kas buvo su, atsitiko su pienu, kai buvo atsisakyta kvotų reikėjo milijono eurų, kad būtų galima e, kovoti su pieno kainų kritimu. Ir žinome, kas atsitiko Europos e, centre, šiaurėje, nukentėjo nuo tų visų veiksmų Portugalijos, pavyzdžiui, ūkininkai pirmiausia Azorų salose, kur e, pieninkystės sektorius yra nepaprastai svarbus. Mes turime pasipriešinti viskam, kas e, liberalizuotų ar bandytų liberalizuoti bendrąją žemės ūkio politiką ir kas galėtų pakengti teisėms. Uh, Ir mes iš tikrųjų prieštaravome tam, kad būtų liberalizuoti visiškai įvairių sektoriai ir manome, kad pavyzdžiui vienintelis būdas atgaivinti vyningystės sektorių yra taikyti tradicinius e, metodus. Tokiu būdu mes galėtume užtikri, sugražinti e, vertę e, tam sektoriui ir akcentuotume tai, kas buvo pozityviausia pastaraisiais metais. Dėl Labrusko uh, E, vynogės rūšis. Azoruose e, ji taip pat yra auginama. Reikia, kad nebūtų, e, kad būtų numatytos specialios sąlygos tam, nes Azoruose taip pat yra auginamas tos vynogės. Mes turime galvoti, kaip sustiprinti visas priemonės, kurios padėtų ūkininkams, padėtų konkuruoti uh, kai ES atsiveria pasauliniai rinkai ir e, tokiu atveju reikia tikrai stipresnių priemonių, kad būtų galima išvengti bankrotų, žlugimo ūkininkų ir gamintojų. Geriausias e, būdas paremti vyno sektoriui yra gerti daugiau vyno. Dabar Erens Garcia. Iš tikrųjų, kuo daugiau, to geriau. Jeigu geresnės kokybės, tai iš vis labai gerai. Pone Andriu, e, kalbant apie vyną konkrečiai, manau, kad tai yra labai svarbus dalykas. Tai yra e, leidimai e, auginti vynogės, leidimai išduodami vyno ūkiams Aš esu pateikusi atitinkamą e, pakeitimą. Dar vienas dalykas - nealkoholiniai ir iš dalies nealkoholiniai vynai. E, daug galvo apie tai, taip tai yra verslo galimybė sektoriui, e, tokia galimybė. Ir kokybiškas vynas, kuris ženklinamas kilmės ženklais, gal negamins tokio vyno gamintojai tokio vyno, bet e, tai yra vis tik tai e, tam tikra veikla ir jeigu e, iš tikrųjų negamins tradiciniai gamintojai tokio vyno, tai ateis kiti gamintojai, kurie užsima kitų gėrimų gamybą ir tarsi užgrobs tą zoną. Dėl to reikia palikti galimybę tradicinio vyno gamintojams gaminti ir tokį vyną. Uh, ir e, nealkoholinis vynas ir e, vynininkystės ūkiams e, teisės išduodamos, tie dalykai man yra aktualiausi. Norėčiau padėkoti pranešėjui ir esu labai patenkintas tuo, kad reglamente akcentuojama nauja erdvė bendram rinkos organizavimui. Uh, E, valstybės intervencijų sąrašas apima keulieną vieną ir paukštienos sektorių. Ir taip pat reikia užtikrinti, kad būtų išlaikytos teisės e, į tam tikrų kultūrų auginimą e, po 20 metų. Bet kodėl išbraukti vaistiniai augalai? Daugelį valstybių narių, įskaitant Vengriją, e, jie labai svarbu vaidmenį vaidina. Dėl to reikėtų, kad bendrasis rinkos organizavimas apimtų ir tokius augalus. O Telo Isabel Clinton e, vynogių rūšis. Aš nemanau, kad jas reikėtų remti, nes tai yra e, reikia pirmiausia atlikti rinkos vertimą. Aš nežinau, kaip e, mes e, apsugebėsime apsaugoti e, savo vyno sektorių. Jos klandų funkcionavimą noriu pasakyti, kad vakar Žemės ūkio taryba atmetė į sąrašą, pasiūlymą į sąrašą įtraukti konkrečiai vynogių rūšius. Ir uh, Kitas dalykas, ar valstybė narė gali neleisti kitai valstybei nariai e, naudoti, auginti tam tikrų rūšių, kai e, ta pati vynogė auginama keliose šalyse. Ponas Dorman, aš esu um, pranešėjas aplinkosaugos komitete atsakingas už šitą klausimą ir mes šį rytą balsavome e, tam, kad suspėtume pateikti reikiamą nuomonę e, šiam komitetui. Ir mūsų pranešėjas teisingai pastebėjo, kad e, čia susipinė, sus, mes susidip, kves, susipinėme su Endi E, aplinkosaugos komiteto kompetencijomis ir konkrečiai, kai kalbame apie ženklinimą. Mes manome, kad e, kalorijų ženklinimas ant vyno turi būti nurodytas, tai yra kalorijos etiketėse turi būti nurodytos ir um, tu, tuo atveju, jeigu nėra numatyta, nurodyta sudėtis, o dėl de, be alkoholinio vyno. Tai aš manau, kad ta, tai galioja tam pačia, e, taip pat, kaip sakė kolega Kasyra, mums nereikia e, kilmės ženklinimo tokiems vynams, tačiau ar e, galime tokiems produktams nustatyti kažkokius teisinius rėmus. Uh, Ir mes galime e, taip pat kalbėti apie įvairias veislės ir e, e, nėra. Tos kai kurios veislės buvo pašalintos, uždraustos Europoje dėl tam tikrų priežasčių ir nėra jokios priežasties, kodėl šitos veislės turėtų būti iš naujo gražintos Europos Sąjungą. Argumentas yra, kad e, dėl besikeičiančio klimato, tačiau tos veislės bet kokiu atveju šaltesnėme klimate labiau pristaiksios aukti. Ir dėl Vitis Labruska veislės. E, aš manau, kad e, mes turėtume būti dosnesni šios veslės atžvilgių. Ponas Jar, porą pastabų noriu pasakyti. Torima, torima pas, turime pastabų, na, manome, kad e, šitie, e, parengtas pranešimas tikrai labai gerai suformuluotas, tačiau e, intervencijų mechanizmai visi turbūt sutinkame, kad turėtų veikti greičiau. Ir e, Mes visada turime problemų su intervencijomis ir ypač, kai kalbame apie krizinės situacijas ir atsižvelgiant į kainas, nes galiausiai e, galtinę kainą sumoka rinkos dalyvis ir rinkos dalyvis žino, kad jūs turite įsikišti. Toliau kalbant apie maitinimą mokykloje ir mokyklų pieno programą. Uh, E, manau, kad ši gera programa turėtų būti e, įgyvendinama kiek įmanoma mažiau nebiurokratiškai. Ačiū. Obrigado, Sr. Presidente. Mais que felicitar e agradecer ao Sarano Santos, dėkoju. Pirmiausiai norėčiau padėkoti pona Andriu už jo pranešimą ir už jo e, mintis šį pavakarį. Mes dabar matome pilnesnį vaizdą susijusių su jo pranešimu. Mes turėtume užtikrinti, kad mes bendrą žemės ūkio politiką gyvendindami galėtume pasiekti aplinkos saugos tikslų, taip pat, kad užtikrintume teisingas sąlygas, sąžiningas mūsų ūkininkams. Taip pat noriu pasakyti, kad pasiūlymas e, dėl reglamento e, numato posei programos apimti sumažinti. Tai yra visiškai nepriimtina ir mūsų komitetas turėtų tokius pasiūlymus atmesti. E, mes matome, kad jau dabar nepakanka išteklių šiai programai, reikia stiprinti. E, sutartyse e, numatyta, e, sutartyse jau sakoma, kad yra tam tikros teritorijos, kurios kenčia nuo ekonominių galimybių ir dėl to reikia remti jas ir reikia remti žemės ūkį tose regionuose, tose teritorijose, kurios, kuris yra gal pagrindinė veiklos rūšis. Ir reikia, kad išliktų ten žmonės, kurie užsima ūkininkavimu. Ponas Flanagan, noriu pasakyti, kad mintis e, skatinti e, netgi nealkoholinio vyno ar e, mažai alkoholio turinčio vyno gamybą. Aš taip pat mėgstu vyną. Iš Bavarijos, Bavarijoje gaminamas vynas man ir Bavarijoje gamina salus, man labai šiaip skanus vis vien triple. Ir e, buvo paminėtos medicinės žalelės augalai. Manau, kad ūkininkai turėtų e, galimybę auginti tokius augalus, nes dabar matome gangsteriai, karteliai vaikams pardavinėja e, suklastuotus produktus. Ir kanapės galėtų būti legalizuojamos. Dabar e, matome, kad yra e, paklausa rinkoje didžiulė ir žmonės ne visai sąžiningi bando tą e, rinką užpildyti 30. 5,7 milijardo eurų vertės toks yra medicininių kanapių poreikis. Ir Ir taip pat ūkininkai e, galėtų užsimti tą veiklą o, ir iš to kažkiek uždirbti, o ne e, turėtume palikti viską į e, tų rankose nusikaltėlių, ja, kurie toliau plėšia žmonės ir plaukia į jaktus. Mes turime tą turtą suteikti žmonėms. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegai Erikui už puikiai atliktą darbą. Ir e, taip pat e, už e, visą jo atliekamą darbą dėl tų pakeitimų, kurie dabar daromi aptariamoje srityje. Visų pirma, noriu paminėti tą orientaciją į rinką. kalbant apie intervencijas, tai ir toliau turi būti tokia priemonė, kuri leistų užtikrinti pusiausvyrą tuomet, kai kainos e, krenta. Taip pat e, reikėtų akcentuoti aspektą susijusi su e, valstybių narių atsakomybės didinimu. E, tai taip pat yra susiję ir su kai kuriomis e, draudimo priemonėmis. Paminėtinas yra ir naujos technologijos bei jų naudojimas e, komunikacijos tikslais. Tai taip pat galėtų būti panaudojama ir mažinti, mažinant administracinę naštą. Toliau įvairūs aspektai susiję su e, kilmės vietos nuorodų apsauga vynui, sūriams ir kitiems produktams. Reikėtų taip pat, kad ta e, sistema, kuri taikoma vynoginams, būtų išlaikyta ir po 2030 metų. Kalbant apie nealkoholinį vyną, tai e, tiems vynams turėtų būti taikoma ta pati e, sistema, kuri taikoma geografinėms kontroliuojamoms nuorodoms ir kilmės vietos pavadinimams. O kalbant apie kalorijų e, atspindėjimą, tai e, nurodyti, tai e, nurodant sudėti būtų galima daryti be kita ko ir internetu. Jeigu norite kalbėti, tai sakykit. Dėkuoju, pirmininkė. Aš turiu keletą komentarų e, dėl e, valstybės intervencijų. Komisijos pasiūlyme yra kalbama tik tais apie veršieną ir e, E, taip pat kitas galėtų būti įtrauktas ir kitas e, sektorius e, ir, ir paukštiena. Dėl alkoholinio vyno jo rinka taip pat egzistuoja ir manau, kad turėtų jis patekti reglamentą. Taip pat dėl ženklinimo etiketėje turi būti pakankamai informacijos, kad vartotojas galėtų pasirinkti. Ir reikėtų etiketėje vengti dvigubų standartų, kurie dabar egzistuoja Europos Sąjungoje. Nes tai jau yra pripažinta. Vieną minutę, ponė Samova. Gracias. Yo solo quería... Dėkuoju, norėjau tik paklausti pono Andriu dėl e, e, sodinimo teisių e, plotams, kurie yra mažesni negu hektaras. Mes pateikėme atitinkamą pakeitimą ir aš noriu paklausti, ar jūs kalbėjote apie tai, apie galimybę skatinti smulkius vyno augintis ponę Ribeirą. Dėkoju, pirmininkė, aš norėčiau kad būtų galima pardavinėti bitės lambruską, naudoti, nes Azoruose augintojai vyno labai vertina. E, tai ir naud, vynas e, yra e, geriamas tradicinių švenčių metu, pritaikyta yra ta vynogės rūšis mūsų uh, E, teritorijoms ir atspari yra kenkėjams. E, Posei tikrai e, reikia nemažinti paramos šiai programai. Mes matome pasiūlymą tą daryti, reikia kovoti su tokiu finansavimo mažinimu. Nes ir nereikia painioti programos veiklos ir ties su pirmuoju bendrosios žemės ūkio politikos tikslu ramščiu. Oui, monsieur le rapport. Dėkoju. Norėčiau padėkoti sekretariatui ir asistentams už labai intensyvų darbą pasarosiomis savaitėmis. Noriu paliesti e, mažai alkoholio ir alkoholinių vynų temą. Tai yra labai svarbi tema. Mes e, turime apsaugoti geografinės nuorodas ir turime įrodyti, jog įmanoma remiantis mūsų geografinių nuorodų sistema, gaminti nealkoholinį vyną. Mes taip pat turime išsiaiškinti, ar alkoholinis vynas gali nukonkuruoti alkoholinį e, vyną. Taip pat e, aš e, pasisakyčiau prieš sudėties nurodymą etiketėse, ženklinime, bet e, vartotojus reikėtų informuoti apie e, kalorijas ne etiketėse vyno, bet alternatyviuose platformose. Dar kartą dėkoju pranešėjui ir noriu padėkoti pranešėjui ir šešėliniams pranešėjams už puikų darbą. Ir dėkoju už tai, kad taip e, greitai pasistumėjote prieki su šiuo reglamentu. Kalbant apie turinį, e, nenustepsite išgirdę, kad e, dėl intervencijų ir dėl rinkos paramos priemonių pasisakytume, kaip ir komisija, kad turėtume palaikyti, išlaikyti politiką, kuri skirta į rinką orientuota. Ir mes čia nematome iš savo pusės jokios manivro laisvės, jeigu um, atversite tą Pandoros skrynę, nebus gerai. Nepamirškime, kad um, dėl bet kokios sumos be nuspręstume per kitą DFP, lėšų bus nedaug. Ir turime labai aiškiai pasakyti, kad bet kuris euras, kurį išleisime rinkos intervencinėms priemonėms, e, bus e, išleisti tiesioginėms e, priemonėms, o ne pagal, išmokoms pagal plotą dėl kaimo plėtros paramos gamintojų organizacijų. E, mes manau, kad labai gerai nuveikėme darbą dirbdami su omnibuso reglamentu ir mes turėtume palaukti rezultatų prieš pradėdami tai toliau e, reformuoti. Tad ištestuokime omnibusą, leiskime jam paveikti kelien, kelis metus ir tada pasimokysime iš jo veikimo principų. Dėl jūsų pasiūlymo e, potencialiai perkelti mokyklų schemas į BŽUP strateginio plano reglamentą. Aš manau, kad ši diskusija, šis pasiūlymas yra labai įdomus. Mūsų vidinis pasiūlymas buvo toks, e, kad atsižvelgiant į komisijos e, vaidmenį suvaldant šitas schemas, būtų sunku tai padaryti. Tad mes lauksime jūsų konkrečių e, formatavimo pasiūlymų ir žiūrėsime, kaip tai pasiteisins ir būsime atviri šiuo atžvilgiu. Dabar kalbant apie rinkos suvaldymo priemonės, be abejo, jas valdo komisija ir savaime jos nebus perkeltos iš e, BRO e, reglamento į strateginio planavimo reglamentą. Dėl auno, e, vyno. <laughs> Naujas leidimų reglamentas buvo nuspręsta, buvo priimtas Ir dabar mums dabar e, dar yra 12 metų iki jo galiojimo pabaigos ir pagal dabartinės taisyklės mes turėtume palaukti ir pasižiūrėti, kaip jis veikia ir tada vėliau priimti sprendimą artėjant jo galiojimo pabaigai, o ne dabar. Nes tas sprendimas įsigaliotų bet kokiu atveju po 12 ar 13 metų. O dabar e, dėl gaisrų Dėl vynų. E, taip, šita diskusija buvo labai e, e, gyvybinga ir be abejo komisija nori, kad šitas sektorius ateityje būtų lankstesnis, kad galima būtų turėti daugiau rinkos galimybių ir leisti auginti daugiau veislių, kurios prisiderina prie aplinkosaugos ap, sąlygų. Dėl e, geografinių nuorodų mes labai teigiamai nusiteikę jūsų pasiūlymo atžvilgių. E, viskas, kas mums padės supaprastinti geografinių nuorodų kasdienį valdymą, yra e, priimtina ir komisija bus atviri bet kokiems pasiūlymams, kuriuos jūs galėsite pateikti apie tai. Na ir galiausiai. Baigdamas noriu pasakyti, kad negaliu priimti pozicijos e, dėl pono Flemingen pateikto pasiūlymo. Pan posėdis pravzdaca. Žodis pranešėjų. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, gaila, aišku, galėtume e, palaukti komisijos jubiliejaus ir aptarti tuomet. Dėkoju už pasisakymus. Aišku, labai daug kas e, buvo pakomentuota ir e, aptarta. Dėkoju poniai Herens Garcijai, dėkoju taip pat ir kitiems pasisakiusiems. E, dabar jūs turite visą informaciją apie tai, kas vyksta per šešėlinių pranešėjų posėdžius. 23 metais bus e, peržiūra ir e, paskui reguliariai kas 10 metų. Nes sistema bus numatyta iki 50 metų. Pirma e, peržiūra 23 metais, o paskui kas 10 metų. Tai dėl to mes susitarėme su šešėliniais pranešėjais, dar keletas uh, žodžių apie kitus aspektus ir pateiktus klausimus. E, Erdos pasisa, e, komentarai dėl geografinių nuorodų, tai šitais klausimais e, diskusija dar nėra pasibaigusi ir yra daug kontroversijų. Ponas Dorfman sakė, jog Clintono leidimo nėra, taip pat nėra leidimo dėl Clintono, taip pat Vitis Lambruska klausimas. Ta, visa tai yra atviri klausimai, dar sprendimas nėra priimtas. Toliau dėl medicinai naudojamų augalų, dėl vaistažolių. Tai e, šitie dalykai įeina į priedą, kurie, kuris pavadintas kiti produktai. kadangi e, diskusijos metu buvo nuspręsta, kad vis, visos vaistažolės patenka ten, nes čia nėra kalbama apie kažkokią atskirą vaistažolę. Tad e, tai patenka į kategoriją kiti produktai. Toliau dėl vaisių ir daržovių programos perkelimo aš e, konstatuoju, kad uh, šešėliniai pranešėjai praktiškai vienbalsiai sutarė šituo klausimu, tad komisijai čia yra puikiai dovana ir mes manėme, kad būtų tikslinga, kad vaisių ir daržovių programa būtų įgyvendama mokyklose. Tad mes vieningą sprendimą prieimėm čia. Toliau dėl dėl, dėl cukraus ir intervencijų. Tai diskusija dar yra nebaigta. Pone Ribeiro, galiu pasakyti e, dėl vynogių veislių, kad aš puikiai supratau jūsų komentarus ir šešėlinių pranešėjų lygmenių kol kas dar nėra susitarta šito, šitais klausimais ir dar daug lieka ką nuveikti, kad būtų pasiektas susitarimas, tačiau mes e, nusiteikę pasiekti susitarimą. Tad tiek būtų, ponė pirmininkė. Apibendrinant šią diskusiją jau 18.29, o aš turėjau laiko iki 18.30. Labai ačiū.